J'ai le plaisir d'ouvrir notre commission. Euh. Man tenka garbė e, pradėti komiteto posėdį ir didžiąją dalį rytos posėdžio mes keisimės nuomonėmis su komisijos e, nariu Ferreira. Ir, e, kaip žinote, daug klausimų turime aptarti ir jeigu rytinės dalies pabaigoje liks laiko, tai paprašysiu komisijos trumpai pristatyti 2019 metų strateginės veiklos ataskaitos svarbiausius aspektus, ataskaitos, kuri neseniai buvo paviešinta ir kurioje kalbama apie tai, kaip valstybės narės įgyvendino 14-20 metų veiklos programos nuostatas ir ta ataskaita elektroniniu paštu buvo išsiuntinėta nariams, tikiuosi, kad visi ją gavote, taip pat pasižymėkite, kad turint omenyje, kad balsavimai rytoj užtruks pakankamai trumpai, siūlau pradėti posėdį šiek tiek vėliau neįprasta, tai reiškia 9.30 minučių. Ir e, nuo 10 val. pas mus atvyks komisijos narys. Taigi ar galėtume patvirtinti atitinkamai pakeisti darbo tvarkę. Nematau prieštaraujančių dėl pirmininko pranešimo. Malonu man pranešti, kaip jau tą e, pranešiau koordinatoriams, kad perinama, ne, tai yra e, teisingos pertvarkos mechanizmas e, buvo priskirtas e, mūsų komiteto kūruojamam kūromai veiklos sryčiai, tai yra strateginis svarbos fondas, e, e, kuriam bus skirta daugiau nei 100 milijardų eurų siekiant e, užtikrinti nulinę taršą Europos Sąjungoje. Ir ši pirmas diskusijose vyko per planį posėdį Strasbūrė dėl šio fondo. Ateityje mes Taip pat nekartą dar diskutuosime dėl jo. Daug komiteto narių dalyvavo toje pirmoje diskusijoje, už tai jums dėkoju ir šis e, teisingos pertvarkos mechanizmas, manau, kad bus viena iš svarbiausių mūsų diskusijų e, temų, taip pat ir diskutuojant su komisijos nariu Ferreira dėl Europos komisijos pasirinktų uh, sričių ir krypčių. Vasario 19 dieną vyks uh, seminaras e, teisingos pertvarkos mechanizmo tema. Taip pat e, mes e, sustiksime su atokiausių Europos regionų asociacijos atstovais. Tai yra labai svarbi organizacija ir Taigi aš raginu komiteto narius tinkamą diskusijos šios asociacijos atstovus dalyvauti. Vakare 18.30 minučių e, mes e, siekdami dar didesnio solidarumo busimiesiams metams pažymėsime jų pradžią ir tą padarysime būtent uh, šioje posėdžių salėje iš karto po mūsų posėdžių. Mm. Taip pat man malonus Europos investicijų banko vicepirmininkė dar kartą pasisveikinti, jau ryte vyko mm, mūsų darbinis sustikimas, kuris e, buvo labai naudingas. Investicijų bankas yra labai svarbi institucija mūsų komitetui ir visam parlamentui, ypač mūsų komitetui. Noriu nariams priminti, kad Europos investicijų bankas yra ES e, ilgalaikių investicijų e, užtikrinimo priemonė siekiant paskatinti ekonomikos augimą, ES kurti naujas darbo vietas ir skatinti sanglaudą. Europos investicijų banko investicijos skirtas dviem strateginiams tikslams, tai yra skatinti ES ekonominę e, socialinę sanglaudą ir kovoti su klimato kaita pasaulyje. Šie du tikslai mūsų komitetui yra ypatingai svarbus turint omenyje regionų vystimas, siekdami atitinkamų tikslų 309 e, Statys Europos Sąjungos veikimo straipsnė esame numatę, kad Europos investicijų bankas e, teikia e, paskolas ir garantijas skirtas regionų plėtrai, tinkamos investicijoms, būtent šiam po pietų, apie tai ir pasikalbėsime, apie tai, kaip EIB skatina ekonominę, socialinę teritorinę sąnglaudą Europos Sąjungoje. 2019 lapkričio mėnesį jūsų institucija paskelbė apie savo sprendimą nebefinansuoti projektus susijusius su e, iškastinio kūro naudojimu energetikoje ir e, paskelbė apie tikslą iki 25 metų 50 procentų savo finansuojamų projektų skirti kovai su klimato kaita. Ursula von der Leyen taip pat e, paskelbė, kad iki 2030 metų kelius trilijonus eurų investicijų ketina skirti tam, kad šiltnamio efekto dujų išmetimas į aplinką iki 30 metų sumažėtų 50 procentų. Aš tikiuosi, kad šios diskusijos metu sužinosime daugiau apie tai, kaip jūs ketinate atremti šios naujus iššūkius ir kaip įsivaizduojate savo naują vaidmenį atitinkamomis aplinkybėmis ir kaip ketinate užtikrinti, kad tos investicijos kurias skirsite minėtiems tikslams, neigiamai neatsilieps anglaudos politikai ir kad didžioji jų dalis nebus skirta turtingiausiams Europos regionams, kurių pajėgumai pritraukti investicijas yra didesni. Praėjusią savaitę, kaip žinote, komisijos narių kolegija patvirtino savo pasiūlymą dėl perinamo, e, tai yra e, teisingos pertvarkos mechanizmo ir toje e, finansavimo struktūroje, kuri buvo pristatyta Europos investicijų bankui, atiteks labai svarbus vaidmuo. Taigi jums reikės e, dar kartą siekti e, pritraukti e, pakankamai didelis investicijų apimtis e, po to, kai nustojo veikti Junkerio strateginių investicijų fondas į energetikos sektorių. Siekiant iki minimumo sumažinti neigiamą poveikį socialiniai politikai ir užimtumui tam, kad e, visi e, Europos regionai galėtų pasinaudoti naujomis netaršiomis technologijomis ir ekonomikos modeliu. Dar kad noriu priminti, kad regionų plėtros komitetas yra būtent atsakingas už e, šią sritį ir nagrinės atinkamus pasiūlymus dėl teisės aktų, todėl nuo šios popietės prasidės ir nuo šio posėdžio mūsų bendra veikla, bendras darbas, kuris truks visą laiką įgyvendinant teisingos pertvarkos mechanizmą. Ir e, tų sustikimų e, ateityje, kaip ir e, įvykusių, jau bus dar daugiau. Taigi dar kartą noriu su jumis pasisveikinti. Ir kaip įprasta, po jūsų žanginės kalbos e, pasisakys komiteto koordinatoriai, o paskui paprasti komiteto nariai galės dalyvauti bendroje diskusijoje. Dabar jums žodis. Labai ačiū, labai diena, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, Europos parlamento nariai, svečiai. Dėkuoju, kad pakvietėte mane pasikeisti nuomonėmis. Labai laiku surinktos diskusijos ir džiugu, kad galiu šiandien būti čia atstovaudama EIB Europos bankui, e, nors neseniai prisijungiau prie banko, buvau paskirta EIB vicepirmininkė tik prieš 2,5 mėnesio. Visgi galvoju, kad turiu ilgametės patirties tomis temomis, kurios bus aptariamos e, savo ankstesnėse pareigose sukopijoje ir m, mm, tikrai galėsiu tą patirtimį pasikeisti su Regi komitetu. Aš labai mielai prisidėsiu prie jūsų labai svarbių šiandienos diskusijų. Visų pirma, norėčiau trumpai pristatyti pagrindinius duomenis skaičius E, tam iš jūsų, kas galbūt nesate tiek susipažinę su EIB. Esu tikra, aišku, kad dauguma iš jūsų. E, Daugumai iš jūsų puikiai pažįstamas yra EIB, bet visgi pasinaudosiu mm, tą progą ir šiandien galbūt tokius bazinius duomenis pateiksiu jums apie EIB. Galbūt ne visi visgi žino, kad EIB yra EIB grupė. Uh, Mm, susideda ne vien tik tai iš bankų, bet taip pat ir iš Europos investicijų fondo. Ir EIB grupė yra iš tikrųjų didžiausias daugiašalis skolintojas Europoje, netgi pasaulyje ir netgi didesnis nei pasaulio bankas. Mes per pastarį dešimtmetį esame pasirašę projektų 60 milijardų eurų ir kartais ir per metus viršėjama 60 milijardų e, suma. Per 60 mečius investavome per 1,2 trilijoną eurų į daugiau kaip 12 tūkstančių projektų 160, 60 valstybių. Ir kadangi finansuojame maždaug trešdalį projekto kiekvienu atveju, tai faktiškai mes mobilizavome investicijų maždaug uh, 3 trilijonų eurų sumai nuo mūsų įsteigimo 58 metais. Taip pat esame unikalus, kadangi mūsų visa patirtis, kompetencijos sukauptas vienu stogu. Tai reiškia, kad mums nereikia samdyti iš išorės profesionalų. Mes turime ir savo inžinierius, ir ekonomistus, ir aplinkosaugos ekspertus. Uh, Ir aišku, visos to žinios, kompetencijos sukauptos yra labai svarbios, kuomet reikia spręsti šiandienos e, iš tiesų sudėtingus iššūkius, tai yra e, mažėjantį konkurencingumą ES, mažėjančią sanglaudą, tiek teritorinę, tiek socialinę ES, na ir aišku, klimato kaita, tai jau, manau, viena iš tokių pačių svarbiausių klausimų tai mūsų darbo atvarkiai. EIB pasaulyje yra pagrindinis finansų teikėjas. E, nuo 2016 metų investavome apie 71 milijardą JAV dolerių. Kodėl skaičiuoja viską doleriai? Todėl, kad taip viskas yra skaičiuojama pagal susitarimą į klimato kaitus. Tai tokia palyginimui būtų toks skaičius, taip pat esame išleidę žalių obligacijų, kad būtų galima tokį finansavimą užtikrinti. Esame pradėję leisti žaliasios obligacijas nuo 2007 metų ir esame iki šios dienos, iki 26 milijardų eurų tokiai sumai e, obligacijų išleidę ir taip pat savo skolinimą nukreipėme sanglaudą. 32 procentai yra skirti visų pirma sanglaudai. Tas man kaip vicepirmininkė yra labai svarbu, Ir mano priežiūros kompetencija yra mm, sanglaus politika, transporto politika. Ir turiu užtikrinti, kad sanglaudai skirtas procentas būtų išlaikytas, kad pakankamai lėšų būtų skirtas sanglaudos politikai. Tad kiekvienais metais savo skolinimą mes ir toliau nukreipiame į sanglaudos politiką. E, turime minėję visus poreikius šioje srityje ir, aišku, klimatas yra viena iš tų sričių, kur jau mes teikiame finansavimą. Dabar dėl sanglaudos ir teritorinės politikos keli žodžiai, koks čia būtų mūsų požiūris finansavime. Mm, kaip žiūrime į sankdos teritorinį finansavimą. Čia yra, aišku, trys momentai svarbus - apimtis, e, kokybė ir poveikis. Dabar apimtis, tai čia jau minėjau 30 procentų maždaug mūsų mm, naujos veiklos yra skirta sankdos politikai ir turi regioninį matmenį. Ir mes e, kas met e, tokio tikslo laikomės, tai yra labai tvirtai į, į, į, užfiksuota mūsų veiklos plane. 2018 metų laikotarpiu mūsų skolinimo veikla susijusi su sanglauda siekia 230 milijardų eurų svarbi mūsų asminio, asminės e, veiklos dalis yra SF e projektai, dalis nacionalinio bendro finansavimo paketo mes finansuojame. Tai yra vienas iš mūsų įsipareigojimų padėti valstybėms narėms. Mes užtikriname jų bendrą finansavimo įnašus. Ir nuo 2007 metų Apie 30 milijardų eurų paskolų mes suteikėme valstybėms narėms e, rytų, e, pietų Europoje. Pagal Ansaglaudos tikslą, 30 metų, aišku, mūsų veikla priklausys nuo politinių sprendimų, nuo, dėl daugiamės finansinės programos naujosios, tai dabar yra lemiamas momentas, kuris nulems, kaip mes toliau dalyvausime teikiant tokią paramą, kad bendrafinansavimas valstybių būtų garantuojamas ir už, užtikrinamas. Ir mes toliau, aišku, padėsime regionams ir, ir valstybėms uh, jų įnašus finansuoti. Dabar kokybė. Įtrauk Siekiant AIB, įtraukdamas AIB, klientas gauna visą paketą, ne vien tik tai prasmingą finansinį įnašą bendra finansavimui paremti ar, ar mm, projekto skolimui paremti, bet taip pat gauna ir mūsų mm, techninį ekspertų paramą. E, mūsų vidinėje EB inžinierijos ekonomikos ekspertai vertina visus projektus, kuriems mes skiriame finansavimą. Taigi, kai jūs skolintės iš mūsų, jūs gaunate tam tikrą tikrumą, kad iš tikrųjų mūsų, jūsų projektas yra tinkamas, tinkamas bankinių požiūrių, finansavimo kitų požiūrių ir mes įvertiname projektą banko viduje iš visų požiūrio taškų žiūrėdami į projektą. Kiekvieną projektą, jeigu reikia, taip pat Dar vertina ir mūsų patariamosios tar, konsultacinės tarnybos, tai yra labai tvirta mūsų konsultacinė komanda, dirbanti bankė ir čia viso spektro ekspertai dirba iš, iš, iš visų valstybių. Tas yra labai svarbu tos, toms sanglaudos valstybėms, kur mm, gyvenimo pajėgumai galbūt nėra tiek išplėtoti. Trečias ramsas tai yra poveikis. Mm, ir papildomumas, tas yra labai svarbu, tai mums yra lemiami veiksniai vertinami, mes vertiname, kiek mūsų paskolos turi katalizatorius poveikį, kaip kiti ištekliai yra pritraukiami, kaip darbo vietos sukūriamas, kaip prisidedam prie ekonomikos augimo. Sanglautos valstybėse e, vis dar nepakanka investicinių lėšų, taigi mūsų tikslas yra na, užtikrinti, kad pakaktų finansavimo investavimo prioritetams finansuoti, kad, būtų, kad padidėtų lėšų plaukimas į realią ekonomiką, kas yra mūsų pagrindinis tikslas. Tai pabaigai aš sakyčiau, kad mes galvojame, kad EIB yra tikrai geras dalykas es lygmenių, kadangi mes užtikriname, kad pinigai dirbtų. Ir noriu pasakyti, ne vien tik tai mokesčių mokėtojų pinigai, bet ir tai, ką mes kaip bankas sukaupėme iš savo investuotojų kapitalo rinkose, ką surenkame. Mes labai efektyviai naudojame ES lėšas, padėdami gyventi ES politikos priemonės, o taip pat e, tas politikos priemonės, kurias jūs, Europos parlamentas, formuojate, tvirtinate. Mes esame ne politikos kuriejai, mes esame politikos prieimėjai ir gyvendintojai. Dabar dėl um, klimato banko, žaliojo banko keletą žodžių. Kaip žinote, kaip komiteto pirmininkas uh, apie tai kalbėjo savo įžango žodėje, mes um, ką tik pradėjome um, transformaciją, kad pavirstumėm žaliųjų bankų, klimato bankų. Ir aną mėnesį uh, Labai daug iniciatyvų buvo patvirtinta klimato ir žalesis kursas vis, visas, ir ta žalioji idėja. Žalesis kursas, kuris praeitą savaitę paskeltas, yra iš tikrųjų pats drąsiausias planas, kokį Europa yra patvirtinusi pastaro laikotarpiu. Ir mes, aišku, pradedame, bankas pradeda labai plačių užmojų klimato investicijų strategija um, ir mūsų naujieji tikslai yra visiškai aiškus. Mes norime padidinti klimato veiksmų ir aplinkosauginio tvarumo finansavimą iki 50 procentų, kad tai būtų mūsų veiklos iki 2025 metų. Mes siekėme 1 trilijoną eurų uh, panaudoti pasaulinių lygmenio iki 2030 metų. Mes sieksime, kad būtų CO2 atsi, pašalinta visiškai, kad būtų projektai tinkami bankinių požiūrių. Mes esame pasirengę darbiauti ir dalyvauti sąžiningos pertvarkos mechanizme, kurį tik paskelbė Europos komisija. Uh, Aišku, mūsų tikslas yra pasiek, įmanome pasiekti, bet e, reikia ir tolesnės prieigos prie ES biudžeto pagal naują tokią finansinę programą per Invest EU e, dalį ypatingai, taip pat ir per išorės skolinimo e, dalį, kas mums yra labai svarbu, tai yra mums kelias toliau į ateitį, kad galėtumėm duoti geresnių rezultatų ir galėtumėm uh, bendra finansuoti mm, atitinkamas priemonės, kartu teikti investicijas kartu su greta Europos struktūrinių fondų. Taigi, turint omenyje, kad e, kai kaip dera banko tikslai ir ES biudžeto prioritetai, e, tai reiškia, kad galutinis susitarimas dėl bankinės finansinės programos turės užtikrinti mūsų banko įsipareigojimus tiek ES viduje, tiek išorėje, turint omenyje ES biudžetinius įsipareigojimus. Kalbant apie 100 milijardų eurų, kurie yra sąžiningos pertvarkos mechanizme. E, Europos investicijų bankas, Europos EIB grupė turėtų mobilizuoti apie 30 milijardų eurų nuo 21 iki 27 metų tuo laikotarpiu. Mes turime sukaupę ilgametę patirtį, padedant užtikrinti transformacijas prieinamojo laikotarpiu, pavyzdžiui, kai buvo dirbama su regionais, kuriuose buvo daug anglies sunaudojama, ir, taip pat ir urbanistinės plėtros projektuose ir taip toliau. Visą tai, kas ir dabar yra siūloma, iš tikrųjų, kas per sąžiningos pertvarkos mechanizmą turėtų būti įgyvendinama. Tad mes galvojame, kad turime reikalingus pajėgumus ir galėtumėm padėti m, mm, užtikrinti tas investicijas, pasiremiant ir mūsų sukaupta patirtimi, turimomis dabar kompetencijomis. Galėčiau pasidalyti su jumis pavyzdžiais tų projektų, kurie neseniai gyvendinti. Pavyzdžiui, dirbome su Katovicų savivaldybė pastarosius 20 metų per 200 milijonų eurų paskolinome, prisidėdami prie sėkmingo pereimo, kad Katovicų miestas iš angliakasių miesto pavirstų į tikrai gyvybingą šio laikinį miestą, kuris siūlo daug verslo galimybių, kuriuose aplinka yra tikrai labai palanki verslui. Kitas Lenkijos pavyzdys būtų Valbrich miestas kur miesto gaivinimo priemonės, energijos efektyvumo priemonės mes finansavome, taip pat kitas priemonės, kadangi miestas iš miesto mm, po uh, anglių kasyklų uždarimo labai daug žmonių iš, iš, išvyko. Toliau kitas miestas būtų Brandenburgas, kur 230 e, milijonų eurų mes investavome. Uh, irgi į verslo infrastruktūrą, padėdami visam regionui plėtotis, atsisakant anglės kasybos. Kitas regionas, miestas būtų Bukareštas, Rumunijoje, čia 600 milijonų e, buvo projektas įgyvenintas taupant e, energiją pastatuose kas leido labai smarkiai sumažinti energijos suvartojimą, pagerinti energijos vartojimo efektyvumą tame mieste. Ir pabaigai aš jau užsiminiau apie tai, bet reiktų nepamiršti. Jas per Eleną kitos programos, jas reikėtų paminėti, kad mes turime sukaupę tikrai labai daug patirties, mes turime e, pernimo laikotarpio priemonių gyvenimo patirties, daug investicinių programų patirties, mobilizuojant privatos sektoriaus investicijas taip pat nes per komandą, pavyzdžiui, Anglijos regionams labai daug suteikė pagalbos perinamiesiams laikotarpiams, kur ekspertų parama buvo labai svarbi projektų identifikavimo, rengimo, gyvenimo etapuose. Tai būtų tokie, manau, pakankami ir svarbus pavyzdžiai, ypatingai dabar, kai valstybės narės uh, turės labai svarbę užduoti e, ruošti savo nacionalinės pertvarkos strategijas, kur reikės e, identifikuoti strategijas, paruošti jas ir paruošti gerus bankams tinkamus brandžius projektus, kurie leistų tą pertvarką įgyveninti. Tai mes padėsime ir įgyventi strategijas, ir padėsime ruošti projektus. Manau, kad tai yra taip pat labai svarbi priemonė, kurį bankas gali pasiūlyti šiuo labai svarbiu lemiamu momentu mūsų rusinis narėmis pertvarkos regionams, nes labai svarbu apsispręsti, kaip mes pasieksime siekių savo ir tikslų, nes viską suplanuoji labai gerai, tuomet e, tokiu būdu gali pasiekti savo numatytų tikslų. Na ir pabaigai keletas žodžių dar apie tai, kad Europos investicijų bankas yra, turi patirties dirbant su plačiomis didelėmis ES iniciatyvomis, pavyzdžiui, Europos strateginių investicijų fondas E, arba kitai vadinamas Junkerio planas pradėtas 15 metas siekiant e, atgaivinti investicijas Europoje. Šiandien matome įspūdingą poveikį, kartais galbūt <clears throat> nepakankamai tai reklamuojame, bet šiandien galėčiau e, keliais žodžiais galiu apie tai apibūdinti. Mums pavyko generuoti apie 460 milijardų eurų papildomų investicijų Europoje iki šiol, iki 22 metų visos investicijos padidinus BVP 1,8 procento ir, ir sukūrus 1,7 milijono darbo vietų, daugiau kaip milijonas MVI pasinaudojo naujomis galimybėmis gauti finansavimą per šias investicijas. Taigi mes matome, kad remiantis mūsų patirtimi ir išmoktomis pamokomis ir iš šių iniciatyvų ir šių investicijų galėsime tą patirtį panaudoti ne tik naujiems prioritetams, kuriuos siūloma investuoti pagal InvestEU bet mes sakome, ten yra horizontalų langą, kuris skirtas taip ir žaliojo kurso prioritetams. Taigi mes esame pasirengę prisidėti savo patirtimi, kurią sukopėme iki šiol. Dar kartą galiu patikinti Jūs, kad bankas yra pasiryžęs e, vaidinti svarbu aktyvų vaidmenį, e, padedant šalims e, teisingos pertvarkos metu ir kaip jūs sakėte, čia ir Europos parlamente, jūsų rezoliucijoje patvirtintoje praėjusią savaitę dėl Europos žaliojo kurso. Apie tai kalbate, mes esame prisidėti, pas, pasidaryti savo patirtimį ir padėti valstybės narėms renkti strateginius projektus. Ir aišku, toliau e, kartu dirbsime glaudžiai ir su Europos parlamentu, aptariant šių svarbių projektų visumą. Tuo pat metu, jeigu kalbėčiau apie regioninę politiką ir sanglaudą, tai mes tikrai sieksime užtikrinti, kad visos investicijos, žaliosios investicijos, klimato investicijos siektų ko didžiausios sinergijos ir papildomumo tarp skolinimo klimatos ryčio ir sanglaudos ir regioninės politikos investicijų į bazinę infrastruktūrą, o to dar reikia sanglaudos regionuose. Turbūt turėčiau jau sustoti kuriam laiku. Labai ačiū uždėmesi ir esu e, laiminga galėdama atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū. Dabar diskusija. Dabar Andrėjai Novakov EPP frakcija, prašom. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Pavlovai už įdomų banko pristatymą. Noriu padėkoti ir APP e kolegoms, iš, kurie yra posėdėje ir tikiuosi, kad jie bus aktyvus dalyviai šioje diskusijoje pamenu per praėjusią Strasbūro sesiją, kuomet e, apie žaliai kursą buvo kalbama visur, nesvarbu apie kokią politikos rytį, bet diskutuotum, žaliasis kursas buvo minimas visur. Na ir aš pritariu, remiu tai politikai, kuris skirta saugoti aplinką ir siekia sukurti geresnės gyvenimo sąlygas mūsų vaikams, būsimosiams kartoms. Bet aš žinau, kad tie dideli pokyčiai, didelės reformos reikalauja laiko, daug pastangų ir švelnaus prisilietimo, sakyčiau. Mums nereikia revoliucijų, kalbant apie klimatą, bet turbūt evoliucijos, e, turint galvoje, kas pasiekta iki šiol turim galvoje ankstesnės kartas, kurios investavo tiek daug į mūsų visuomenių e, vystimasi, kartais deginant ir akmens anglį taip pat. Europos investicijų bankas yra trečias ramstis. Ir norėčiau paklausti, kaip investicijų bankas randa sieks pusiausvėros finansuojant tradicinę sanglado politiką ir žaliojo kurso tikslus, nes aš manau, abu šie dalykai gali sugyventi ir nėra e, jokios būtinybės <clears throat> pamiršti investicijas į infrastruktūrą, žemės ūkį ar pagalbą studentams per Erasmus ar Horizontas Europa programas, tam, kad būt, galėtum finansuoti žaliai kursą. Taigi kaip sieksite balanso tarp šių prioritetų? Ačiū. Labai ačiū, kad diskusija būtų dinamiškesnė. Norėčiau prašyti atsakyti dabar į Andrėjus Novakovo klausimą, kad tai iš tikrųjų būtų tikras keitimasis nuomonėmis tarp jūsų ir parlamento narių. Prašom. Ačiū, ponia Novakov. Iš tikrųjų, žalesis kursas ir jo tikslai, mes juos remiame tuo pat metu. Žinoma, mums nereikia revoliucijų, mums reikia evoliucijos, konkrečios aiškios strategijos, kaip pasiekti numatytų tikslų. Tai ir yra mano šūkis - nepalikti jokio regiono nuo šalyje. Tai yra svarbiausia žinia, kurią norėčiau šiandien Jums perteikti. Iš tikrųjų, energetinė pertvarka kainuos labai daug. Tuo pat metu tai bus didžiulė galimybė mums visiems Europoje. Todėl neturėtume galvoti vien tik tai apie kainą, turėtume tai kaip apie galimybę ar perorganizuoti mūsų energi, energijos ir, ir ekonominių sąrangą. Tai istorinė galimybė. Tuo pat metu mes turime visą tai organizuoti taip, kad viskas vyktų sklandžiai. Visi regionai, žmonės regionuose jaustųsi saugus, kad jie būtų pasirengę. Tai yra būtų apmokyti naujų įgūdžių ir, ir susilauktų paramos regionuose. Kaip sakiau, žanginėje kalboje mūsų siekis Europos investicijų banke yra padidinti mūsų investicijas į klimatą ir aplinkos sritis iki 50 procentų mūsų skolinimo. Tuo pat metu mes žinome ir toliau remsime sanglaudą ir konvergenciją, investicijas tose sritise, E, tam bus skirta 30 procentų mūsų paskolų. Ir aišku, mes sieksime užtikrinti sudarinamumą tarp energetikos ir klimato siekių ir sanglaudos investicijų, kurių reikia sanglaudos šalims ir perinami laikotarpio regionams. Ir žinoma, vertinant kiekvieną pro projektą, mes bandysime rasti tai, kas yra aplinkosauginis žalesis elementas kiekviename projekte. Viename projekte tai gali būti 2 procentai, kitame 50 galbūt procentų, bet galiausiai mes, aišku, mes e, stebėsime, kad būtų užtikrintas tinkamas balansas, kad 7 metais būtų tas balansas pasiektas, kad vis daugiau e, žaliųjų komponentų būtų kiekviename sanglaudos projekte. Tai būtų privalomas dalykas. Be abejonės, nebūtinai 50 procentų turi būti visame prasme. Viename gali būti 2 procentai, kitame 50, kitame 60 procentų priklausomai nuo poreikio. Todėl aš ir jums sakiau, kad kiekvienai šaliai dabar yra svarbu, kuriant savo nacionalinės pertvarkos strategijas, rengiant kito laikotarpio programas, galvoti apie tai, ir planuoti iš anksto, kaip paremti perinamą laikotarpio regionus, vykdant pertvarką, socialinę ir ekonominę pertvarką ir kaip e, remti energetinę pertvarką. Mes esame pasirengę finansuoti energetinę pertvarką vieną vertus ir kitą vertus ir ekonominį regiono vystimąsi per paramą MVI, vairioms pramonės rytims kad atsirastų naujų užimtumo galimybių tose regionuose. Nes svarbiausia yra ne tik, yra ne tik nepalikti regionų nuo šalyje, bet ir svarbiausia žmonių, kurie gyvena kalnakasybos regionuose, kad jie turėtų galimybių tuose regionuose. Ir žinoma, tai yra galimybė ir iššūkis, bet šiuo metu bankė mes esame pasirengimo procese peržiūrėjome savo projektų finansavimo taisyklės. Ir aišku, mes tikrai siekėme tinkamo balanso tarp sanglaudos politikos viena vertus ir, ir siekio kitose srityse. Ačiū. Labai ačiū socialistų frakcija Pedro Markės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Pavlova, ačiū Jums už e, banko pristatymą. Noriu, pirmiausia, norėčiau paminėti, kad EIB įsipareigojimai šių naujų globalių prioritetų Europoje finansavimo įsipareigojimai yra svarbus. Bankas vis dažniau stengiasi būti klimato banku, Ir tai, aišku, atitinka ir tuos prioritetus, kurie kelia numatyti visai sąjungai. Ir tai yra gerai. Taip pat norėčiau pasakyti, kad bankas e, turėjo labai svarbų vaidmenį labai, per labai svarbų krizės laikotarpį, kai jis rėmė viešasias investicijas ir, kaip jūs sakėte, keliose situacijose labai svarbu buvo gauti finansavimą iš EIB, e sudarant tą nacionalinę investicijų dalį. Na, reikia pasakyti, kad šiuo metu aplinka pasikeitusi yra. Rinka labai smarkiai pasikeitė ir EIB šiuo metu veikia tokioje situacijoje, kuomet yra daug daugiau prieinamų pinigų rinkoje ir jie yra daug pigesni netgi ir valstybės narėms, nacionalinėms vyriausybėms. Ir tas vaidmuo, kurį dabar galėtų suvaidinti EIB, turi būti skirt, skirtingas negu tuo kritišku krizės laikotarpiu. Mums reikia daugiau negu vieno trilijono investicijų per dešimt metų, kad užtikrintume dekarbonizaciją, pereimą prie ekologiškos ekonomikos ir ekologiškos visuomenės, nes E, aišku, pritarėme trilijono tikslui, bet aiškiai reikia pasakyti, kad tai daug mažiau negu globaliai mums reikia, jeigu norime tą perėjimą įvykdyti konkurencingai, bet ir sąžiningai ir tvariai. Ir kaip jūs minėjote, perinamai laikotarpio problemos e, e, regionuose, kai kuriuose regionuose yra labai sudėtinga. Ir tiesą sakant, turėtume būti kūrybiškesni siekiant tų tikslų, suteikiant finansavimą ekonomikai ir tiems regionams. Aš esu, atsak, esu buvęs atsakingas už europinį finansavimą mano šalyje, kai dirbau ministru ir daug, daug, buvau atsakingas už daugelį projektų susijusių su EIB finansavimu. Turiu pasakyti, kad buvo dalykų, kurie veikia gerai, Ir yra dalykų, kurios reikia pagerinti. Biurokratija ir greitas atsakas. Na, ne visada tai buvo, kad atsakymus gautume iš EIB labai greitai. Kai kuriuose situacijose metus reikėdavo laukti, kad būtų patvirtintas tam tikras, tam tikro tipo projektas iš EIB pusės. Ir kartais per dažnai, jeigu tie projektai buvo skirti E, skirti mišrioms iniciatyvams, atskirų finansavimo sugrupavimu, panaudojant e, privatų finansavimą per bankus, per tarpininkus, galiausiai bankai e, sprendė dėl to finansavimo, tarsi būtų privati investicija. Ir EIB vaidmuo tokiais, tokiuose projektuose nebuvo aiškus. Viešosios politikos vaidmuo nebuvo aiškus kas keičiasi palyginti su privačių finansavimu, kai ateina pinigai iš, iš rinkos. Mums reikia didesnio politikos e, sulėjimo. Mes reikia, kad nacionalinės lėšos būtų sulėjamos su EIB lėšomis, kad galiausiai mes iš tikrųjų greitai e, galėtume paremti rizikesnius projektus, nes vykstant dekarbonizacijai sanglaudos regionuose, kas vyks. Dekarbonizavimas skurdesniuose regionuose bus dar sudėtingesnis negu turtingose regionuose, nes juose ekonomika klesti, o skurdžiuose regionuose, kur reikia pertvarkos, bus dar sunkiau parengti bankų finansavimui tinkamus projektus. Taigi reikia viešosios politikos čia tai bus dar sunkiau ir viešo, viešai valdžiai paremti šią pertvarką. Mums reikia jūsų patirties ir žinių, bet mums reikia, kad EIB, kai jie sako, finansuosiu žalę projektą, tai mums reikia, kaip mes sakome, jums reikės būti žaliems su raudona širdimi, širdimi. jums reikės prioritizuoti e, regionus, kuriems sunkiausia bus. Ir toks, mano būtų klausimas. Ar esate pasirengę įvairiomis priemonėmis paremti kartu su viešosmis e, institucijomis, remti rizikesnius projektus sanglaudos regionuose, nes labai svarbu diferencijuoti priemonės. Ir galiausiai, kokia jūsų nuomonė, AIB ir jūsų asmeninė nuomonė apie auksinės taisyklės viešosiams investicijoms. Praeitie mums trūko viešų investicijų, mes nesugebame grįžti prie ankstesnių, prieš krizinių e, investicijų ligmenų. Mums reikia viešų investicijų. Ir todėl mes remiame auksinę taisyklę ir investicijoms, ypač žaliosioms investicijoms. Mums reikia lankstumo fiskalinėse taisyklėse, kad galėtume e, skatinti dėsnės investicijas. Ar pritarėte tokiai idėjai? Ačiū. Ačiū, Pedro. Pane Pavlovo, prašau atsakyti. Ačiū už e, šį emocinį komentarą, išsakytą paramą mūsų taikomoms priemonėms. E, galiu tik pasakyti, kad iš tiesų šiuo metu turime ne tik reaguoti, imtis iniciatyvos, tačiau taip pat įtraukti ir visas kitas iniciatyvas institucijas, nacionalinės, europinės ir būti pasirengę bendradarbiauti platesnių mastų ir investuoti į, į, į žykingesnius projektus. Tai todėl turiu pasakyti, kad taip mums reiks daugiau viešojo sektoriaus investicijų, didesnio lankstumo, taikant fiskalinės taisyklės. Priešingų atveju Mm, iš tiesų, nacionalinės vyriausybės susidurs su rimtais iššūkiais, didindamos e, viešojo sektoriaus investicijų apimtis, jeigu taikys griežtas taisyklės. Kita vertus, neturime leistis į kraštutinumus, turėtume elgtis apdairiai, nes bet kokie kraštutinumai didinant e, skolų apimtis gali sukelti papildomų rūpešių. Kalbant apie banką, ar esame pasirengę e, daugiau paramos skirti tam vadinamam blendingui, e, finansavimo iš skirtingų šaltinių E, skirdami papildomus išteklius, kuriuos galime pasiimti e, kapitalo. Kapitalų rinkose be tų e, fondų, be sąžiningos pertvarkos mechanizmo. To mes ir siekime, siekime pritraukti daugiau išteklių įvairių rūšių ir naudoti juos kartu kaip tinkamai paminėjote, rinkų, stacija rinkose dabar pasikeitė palyginti su krizės laikotarpiu. Turime galimybę pastelti daugiau, daugiau išteklių ir nuo mūsų priklauso, ar tą galimybę pasinaudosime. Viena vertus, mes turime investicijų banko e, išteklius, e, <clears throat> valstybinius e, išteklius, privačius fondus, įvairias subsidijas ir e, galima tas lėšas naudoti bendrai. Aš kalbėjau apie būtinybę užtikrinti e, finansavimo įvairovę, deramai atsižvelgiant į socialinį lygmenį ir tam e, reikia pasitelkti nacionalinės subsidijas. Taip pat reikia investuoti ir į viešą infrastruktūrą, kurią būtina atnaujinti ir tam prireiks rimtų investicijų, siekiant atnaujinti viešą infrastruktūrą tuo pačiu metu reikalingos investicijos ir privačiame sektorijoje tam, kad būtų galima pradėti e, atsinaujinimo procesus susijusius su atsinaujinančiais energijos ištekliais ištekliais, kitomis veiksmingomis priemonėmis, kurias būtina įdėkti privačiame sektorėje. Tik tai susijęjant finansavimą, naudojant skirtingus šaltinius ir skatinant uh, pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis ir fondais galime šių tikslų pasiekti. Sąžiningos pertvarkos fondas būtent su to ir yra susijęs. Ir reikia dar pritraukti papildomą finansavimą, kurį galima padaryti pasitelkus Europos investicijų banką ir tai būtų pati tinkamiausia priemonė, kurią pasitelkę mes galėtume tremti kylančius iššūkius. Ačiū labai. Renių frakcijos vardu Stefan Bižų dabar kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Labadiena, pana e, investicijų banko. Visų pirmininkė, ačiū, kad atvykote esame regionų plėtros komitetas ir e, puikiai žinome, kokios svarbos. svarbios e, mūsų regionams yra mažos vidutinės įmonės, e, kuriuose yra kūriamas darbo vietos ir <clears throat> mažos vidutinės įmonės dažniausiai yra pagrindinė priemonė kovojant su nedarbu. Ekonominis, socialinis vaidmuo, sanglaudos užtikrinimo vaidmuo, kurį atlieka mažos vidutinės įmonės, yra uh, dar svarbesnis tokiose teritorijose, kurios yra pažeidžiamiausios. <clears throat> Ir ypač tokiausiose regionuose e, verslumo, gebėjimo užsimti verslu, talento tam, tai veiklai yra pakankamai. Tačiau E, finansinės institucijos nebenori rizikuoti, nepaisant to, kad e, jų pagnė paskirtis yra užtikrinti investicijas. Taigi noriu kreipti dėmesį būtinybę ieškoti sprendimų šioje srityje, siekiant užtikrinti e, projektų įgyvendinimą, naujų darbo vietų kūrimą. Tai yra socialinės politikos skubos klausimas ir kolektyvinės kolektyvinio so, samoningumo klausimus. <clears throat> Ačiū, poniai Pavlovai, žodis. Labai ačiū už jūsų klausimą, jis iš ties yra labai svarbus, nes jūs esate teisus. Smulkus verslas yra Europos ekonomikos stuburas mažos vidutinės įmonės tikrai nusipelno paramos dėgiant naujovis, kuriant darbo vietas, gyvendinant energijos taupimo priemonės. Ypač šiuo perinamąjų laikotarpiu būtent šios įmonės turi sulaukti ypatingo dėmesio ypač naudojant ES finansavimą ir tas finansinės priemonės, e, kurias administruoja Europos investicijų bankas, vadinamasis smulkaus verslo plėtros priemonės e, ir per šią daugiametę finansinę programą. Šis priemonės iš tiesų pasiteisino ne tik e, skatinant startuolių veiklą, tačiau taip pat ir skatinant investicijas bendrai, gyvendinant energijos taupimo priemonės. Ir būtent į šią sritį turime ir toliau išlikti susitelkę, ypač antrojo ramščio kontekste, kuriame veiks Invest EU programa ir tie keturi prioritetai, bus įgyvendinami viena vertus teikiant paramą smulkiam verslui ir kita vertus uh, užtikrinant tą, tos <clears throat> verti, vertikaliuosius uh, prioritetus. Uh, tai yra remiant ekologinius žaliosius projektus. Būtent šiame kontekste mes galime teikti paramą didesnė apimtimi smulkiam verslui. Pagal Junkerio planą milijonus tokių įmonių gavo paramą, reikia tą skaičių didinti. Kalbant apie tokiausius regionus, jūs minėjote, kad bankai mažiau linkia investuoti į smulkų į verslą. Ir būtent čia e, aš e, manau, kad ir turėtų įsikišti mūsų bankas, suteikdamas atitinkamas garantijas vietos bankams ir tokiu būdu užtikrindamas palankesnės sąlygas jiems e, prisijungti į e, tas e, gyvenantas platesnio masto investicijas, teikiant pigesnės paskolas, jeigu galiu taip įsireikšti, vietos verslui atokiausiuose regionuose. Galėčiau pasidalinti su jumis tam tikrais skaičiais mes maždaug 20 milijardų eurų skoliname vietos bankams, pasitekdami vadinamą e, tarpininkavimo kreditavimą arba tą. Ir tai yra vien, vienas iš e, svarbiausių mūsų finansinės veiklos produktų. Mes bendradarbiavame su daugeliu bankų, taip pat ir veikiančiais atokiausiuose regionuose. Mums šią priemonę reikia plėtoti, toliau pastelgti ją platesnių mastų tam, kad e, visi regionai galėtų ją pasinaudoti. Ačiū tapatybės demokratijos frakcijos vadu Frančiska Donato. Ačiū pirmininkė, ačiū poniai Pavlovai už tai, kad atvyko į mūsų posėdį, uždalyvavimą šioje diskusijoje. Aš išgirdau jau nemažai atsakymų į savo klausimus, diskutuodamas su kolegomis. Aš kaip pritariu kolegų išreikštam susirūpinimui, išsakytoms pastaboms, vertinant jūsų suteiktą, pateiktą informaciją, tik tai norėčiau pasidalinti tam tikrais savo pasvarstymais apie jūsų išsakytas mintis. Jūs kaip vienas svarbiausių problemų minėjote nepakankamas investicijų apimtis Europos Sąjungoje ir pabrėžėte Europos investicijų banko vaidmenį skatinant investicijas. Tačiau minėjote, kad šiuo metu Svarbiausias dalykas yra skatinti viešojo sektoriaus investicijas, tačiau kolegos e, taip pat pabrėžia šio veiksmų svarbą. Todėl manau, kad sąžininkos pertvarkos fondas čia nusipelno ypatingo dėmesio, nes privalome vengti tokios situacijos, kai visos investicijos iš sąžiningos pertvarkos fondo nebūtų skirtos vien tik tai atsinaujantiems energijos ištekliams šaltiniams, nes egzistuoja ir kitų būdų skatinti žiedinę ekonomiką ir e, teikti finansinę paramą naujiems e, energijos šaltiniams. <clears throat> Todėl manau, kad reikia griežtai taikyti, tiksliau lankščiai taikyti nustatytus finansavimo kriterijus tam, kad visas šalis galėtų pasinaudoti e, šių fondų finansinę paramą. Taip pat pritariu mintims apie e, būtinybę teikti paramą smulkiam verslui, nes e, Tiesa yra tai, ką minėjo kolegos, daugelį ES e, pakraščių regionų, tokiausių regionų, mažoms vietiems įmonėms labai sudėtinga gauti paskolas savo veiklai. Todėl labai svarbu, kad ES finansinės institucijos, e, tokios kaip e, jūsų rastų būdų, kaip e, padėti šioms mažoms vidutinėms įmonėms, nes e, nepakankama finansinė parama yra viena iš pagrindinių priežasčių susijusių su regionų atsilikimu, nes mūsų ekonomikos situacija šiuo metu yra pakankamai sėtinga. Manau, kad e, parmas smulkiam verslui būtina užtikrinti bet kokiu atveju, skaitant e, taip pat e, ir nedidelio masto parama iš ES institucijų pusės, siekiant užtikrinti, kad vietos valdžios struktūros nepasinaudot nesažininkais metodais, stabdydamas investicijas. Pateiksiu pavyzdį. Kartais e, vietos valdžios e, institucijos kaip pretekstu sustabdyti e, investicijas <clears throat> stabdo investicijas į e, saulės energetiką ar panas, panašias atsinaujinančias energetikos rūšis, e, tariamai siekdamas išsaugoti kraštovaizdį. Manau, kad e, reikėtų bet kokiu atveju skatinti investicijas iš šias rytis ir aš tikiuosi, kad galime jums pasikliauti siekiant šio tikslo. Labai ačiū leisiu atsakyti dabar užduotą klausimą, nors e, ir e, turėčiau prieš tai dar suteikti, ir būčiau turėjęs prieš tai suteikti žodį žaliųjų frakcijos atstovai ir atstovai, bet manau, kad klausimas tikrai buvo labai svarbus. Tai reikėtų iš karto ir atsakyti. Ačiū, ponė Fortunato. Iš tiesų. Uh, investicijų siekis yra rimta problema, su kuria susidurime, reikia sutelkti pastangas bendrai, kad e, ją išspręstume. Aš manau, kad e, sąžinės pertvarkos mechanizmas kartu su kitomis e, priemonėmis leis pakeisti situaciją teigiamą linkmę, jeigu vertintume tuos tris sąžingos pertvarkos mechanizmo ramščius tai matytume, kokiamis priemonėmis siūloma spręsti šią problemą, nes pirmasis ramsas yra skirtas pasidalomam valdymui ir veiklos programoms, kurios yra gyvendinamas atokiausius regionus, siekiant papildyti investicijas pagal sąglaudos politiką. Antrasis ramsis yra skirtas remti smulkiam verslui ir pramoniai. Tai yra tiems, kuriems reikia persitvarkyti, plėtoti savo ekonominę veiklą. Ir trečiasis ramstis yra skirtas e, ekonomikai gaivinti. Ir būtent įgyvenant trečio lapsnio priemonės Europos investicijų banko vaidmuo yra pats e, ryškiausias. Pagal trečiąjį ramstį Europos investicijų bankas e, e, viešajam sektoriui teikia paskolas koncesijos pagrindais ir būtent e, nuo būtent viešajam sektoriu mes turėtume skirti nuo 25 iki 30 metų investicijų arba mobilizuotas investicijas įvairių mm, subsidijų formą, investuodami į energetikos infrastruktūrą, energetikos paskirstimo tinklus, atsinaujinančią energetiką, tačiau būtent tik tai viešajame sektoriuje ir būtent tokia, tokiamis proporcijomis yra paskirstytas e, sąžingas pertvarkos fondo investicinės lėšos ir būtent trečio ramšio kontekste mes remsime investicijas skirtas viešajam sektoriui. Žinoma, mes e, e, daug prisidėsime ir prie antrojo ramščio priemonių gyvendinimų, pritraukdami papildomas investicijas skirtas smulkiajam verslui. Taip pat pasitelkdami savo patirtį, manau, kad galėsime užtikrinti tikrai gerą visų ramščių priemonių gyvendinimo sąglaudą. Čia bet kokia atveju mums reikalingas ir nacionalinių valstybių indėlis, o jis bus įnešamas įgyvenant nacionalinės strategijas, reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės ir regiono išskirtinumą, e, specifiškumą ir e, reikės atsižvelgti būtent į tuos specifinius aspektus, tačiau kiekviena valstybė narė ir kiekvienas regionas patys turi e, pamastyti apie tos ypatumus, pasiūlyti atitinkamas priemonės. Mes, žinoma, galime pasiūlyti, pasiūlyti ir savo ekspertų pagalbą, tačiau, žinoma, e, pirmiausiai iniciatyvas turi imtis valstybės narės sudant veiksmus su komisija, su mūsų ekspertais ir po to galime teikti paramą. Ačiū. Ačiū. Niklaš Ninaš, dabar žaliųjų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė, kad atvykote. Mes daug uh, girdėjome apie Europos investicijų banko sprendimą tapti kovos su klimato kaita banku. Ir <clears throat> siekiant išsklaidyti e, tą vien tik tai e, iškilmingą e, de, deklaravimą tokių principų. Na, iš užduos savo klausimą, matome, kad e, investicijos į iškastinį kūrą, į brandalinę energetiką nėra, neužtikrina tokios finansinės gražos ir vienas toks veikėjas, kaip Vorenas Buffetas, vienas didžiausių investuotojų pasaulyje, kurio e, investicijų pasirinkimą, aš nebūtinai pritariu, vis tik tai nusprendė atsisakyti investicijų į e, vidaus degimo variklius, į iškastinį kūrą. Taigi, e, e, galbūt galėtumėte jūs įvardinti tas priežastis, dėl kurių būtų galima atsisakyti investicijų ir vertėtų atsisakyti iškastinį kūrą, brandalinę energetiką. Uh, Kalbant apie nacionalinės strategijas, gyvendinant sąžiningos pertvarkos mechanizmą, kurias minėjote, noriu paklausti, kokios informacijos ar veiksmų tikitės iš valstybių narių šią linkmę ir kokiais būdais suteiksite joms paramą, siekiant, kad jų pasirinkta strategija iš tiesų atitiktų tos tikruosius poreikius, su kuriais e, tos valstybės narės susiduria pernamų laikotarpiu. Visi tie investiciniai planai, kurie buvo patvirtinti anksčiau ir kurie dabar keičiasi patvirtinus žaliai kursą, ar jūs manote, kad jie turėtų būti priskiriami tokiams pasenusiams investiciniams, priskiriami pasenusiams investiciniams idėjams ir iniciatyvams, Ir e, Taigi, kaip Europos investicijų bankas ketina padėti valstybėms narėms priimti tinkamus sprendimus, investuojant į pažangius projektus ir sektorius. Oh, thank you. Thank you very much, Nina. Very, very, uh, uh, Ačiū, labai rimtus klausimus keliate, nes uh, turėčiau pasakyti jau, kad mm, ne vien tik EB čia sprendžia, čia Europos komisijos vaidmuo yra labai svarbus, nes dabar, kaip žinote, mm, visų pirma, valstybės narės turi parengti savo perinamojo laikotarpio pertvarkos planus ir po to jau dirbs valstybės narės ir komisija tarpusavėje Aišku, turint omenyje, kad mes turime sukaupę tiek daug kompetencijos bankė, banko viduje, mes esame pasirengę mm, teikti paramą, konsultuoti, mūsų konsultacinės komandos gali padėti rengiant e, strateginės programas, vėliau mm, jau taip pat ir, ir, ir projektų rengimo etape galime teikti pagalbą. bet e, pirminį darbą turi atlikti valstybės narės ir e, komisija. Jie turi visų pirma savo politikos pusę visą apibriežti. Mes esam ne politikos kuriejai, kaip jau sakiau, o politikos įgyvendintojai. Bet aišku, mes galime įsijungti į procesą, teikti paramą, be jokių abejonių. Nes, e, aišku, yra įvairių būdų, kaip tą galima padaryti iš patariamosios pusės ir skolinimo pusės. Kas gal dar svarbu, ko, ko pirmai nepaminėjau atsakydama ankstesnius klausimus, noriu pasakyti, kad mes laikomės Europos investicijų banko statuto ir mes neturim teisės uh, kažkokiam regionui ar valstybei skirti tikslinių lėšų. Mes žiūrime, ar projektai yra geri, tinkami banko požiūriu, ar yra finansuojamumo kriterijai tenkinami. Aišku, visas apdairumo, tinkamumo klausimas yra labai svarbus, kad, kad projektas būtų tinkamai parengtas, geras, gyvybingas, tinkamas finansavimui. Tas yra labai svarbu, tai, tai aišku, tvirtinimo procesas vyksta e, valdymo komitete ir mes esame bankas, bankinė institucija ir mes turime laikytis visų bankinių žingsnių, finansuojamumo e, kriterijų. Ir dėl finansuojamumo kriterijų tai taip, iš tikrųjų po viso ilgo diskusijų, debatų proceso buvo patvirtinta nauja energetikos skolinimo uh, visa dalis bankas patvirtino tą gruodį. 94 procentai balsų buvo. Tai reiškia, kad dauguma buvo išties didelė mm, valdybos narių ir sprendimas buvo toks, kad EIB mm, neteiks naujo finansavimo, nesvarstys naujo finansavimo nuo 2021 metų pabaigos iškastinio kūro projektams. Iki tol dar yra tas prieinamasis laikotarpis, nuo 2021 pabaigos mes visiškai nebefinansuosime jokių e, tokių projektų. Taip pat ir emisijų standartai, 50 e, gramų e, CO2 emisijų kilovatvalandį yra nustatyti naujam projektam, kurie turi, kurie bus tvirtinami. Taip, anksčiau buvo 550 gramų CO2 e, emisijų kilovatvalandį, tai tikrai palyginimas akivaizdus. Mūsų skolinimo pro, e, praktika paremta penkiais principais, galvojant apie energetikos sektorių, mūsų dalyvavom ten, tai yra tai pagrindiniai principai, kaip mes skiriame skolinimą, tai yra prioritetas, aišku, varto, energijos vartojimo efektyvumui yra, kai eina kalba apie skolinimą ir naujus tikslus, kurie buvo patvirtinti energijos vartojimo efektyvumo direktyvoje. Mes sutelsime dėmesį, kad būtų dekarbonizacija energijos gamyba per Mm, nulinės CO2 technologijas iki 2030 metų siekiant nusibriežto tikslo. Trečias ramstis būtų mes didami finansavimą decentralizuotam energijos gaminimui, e, saugojimui, novatoriškam ir gamybai. Ketvirtas ramstis čia. Uh, Mes e, investicijas užtikriname pagrindinės, kad energijos um, e, žaliesim šaltiniams būtų prioritetas kilimas, tai yra saulės, vėjo ir taip toliau. Ir paskui uh, e, energetikos transformacija visa, tai yra ta pertvarka vykstanti Europos Sąjunga ir ne tik, ir už es ribų. Uh, Be to, tokio tipo projektams, kurie yra finansuojami pagal mūsų energetikos politiką, dėl kitų projektų bus iki 50 procentų, o čia šitiem iki 75 procentų finansuojamų lėšų bus finansuojama iš, iš, iš mm, čia jau kas ir, ir iš modernizacijos fondo, kur yra lėšos skiriamos tiem projektam taip pat. Tai tokiu būdu mes koncentruojam savo veiklą ir į, kol kas šiuo metu mes atliekame visos savo veiklos e, dėrėjimo su Paryžiaus tikslais įvertinimą, kuris turi būti užbaigtas balandį. Tai yra dar vienas procesas, kuris vyksta bankė dabar. Mes e, ke, e, rengėme klimato banko keliagarių planą, kuris apibrieš, kaip mes sieksime savo užmojų pagal penkerių metų ciklą, pagal Paryžiaus susitarimą penkerių metų ciklai yra nauji ir mes mielai parlamentui pristatysime savo dokumentą, kad tik jis bus valdybos patvirtintas. Mes tikimės balandį ar gegužę šiais metais. Nes vėlgi Čia bus plačiau išaiškinta, kokie bus mūsų įsipareigojimai. Na ir pabaigai, kadangi esu atsakinga už transporto politiką, mūsų transporto politikos skolinimo politiką irgi bus atnaujinta pagal mūsų įsipareigojimus. Uh, Ir e, mūsų transporto srities skolinimo politika atnaujinta bus pristatyta šių metų antrą pusmetį, nes mes laukime, kad komisija peržiūrėtų transporto strategiją. Mes tikimės tų, tų dokumentų iš komisijos rugsėjai ir tada pradėsime viešas diskusijas, konsultaciją taip pat ir Europos parlamente. Mes mielai aptarsime taip pat ir regi komitete tos klausimus. Aš manau, kad mm, skolimas transporto sektoriui yra labai svarbi svarbi dalis, vertinant bendrai infrastruktūrą ir, ir, ir transporto rūšis, vertinant, kurias reikėtų remti ateityje, nes mūsų transporto skolinimo politika net naujinta dar nuo 2011 metų, o dabar, aišku, jau ir nauji iššūkiai, ir nauji tikslai, kurių reikia siekti. Tad tai tikrai užduotis, kuri dabar laukia mūsų. Dabar apie branduolinį energetiką jūs paminėjote, tai nepatenka į mūsų energetikos skolinimo politiką. Mes nefinansuojame naujų brandolinių planų. Vienintelis dalykas, ką mes galėtumėm galbūt finansuoti per einamą laikotarpį, tai būtų saugumo priemonės esantiems renginiams, bet jokių naujų investicijų mm, e, naujas jėgainės, infrastruktūra kažką, tai ne. Tai tokia būtų dabartinė situacija galėtumėm, aišku, pateikti jums daugiau detalių, bet, bet e, aš suprantu, kad turėčiau per daug ir neišsiplėsti dabar. Ačiū, Marijas Piraki. Ačiū pirmininkė, kad suteikėte žodį. Pone Valva, labai ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Uh, kad galime aptarti klausimus dėl žalio kurso, sąžiningos pertvarkos mechanizmo ir kitų elementų. Žinote, vakarų Makedonijos regionas Graikijoje ir Smelopolio miestas visiškai yra priklausomi nuo anglijas, taigi aš norėčiau iš jūsų platesnės informacijos, kad žinotumėm, ką reikėtų toliau daryti, įvertinant, kokie yra procentai e nustatyti dėl sąžininkos pertvarkos sistemos pagal Invest EU, kiek bus skirta, koks bus e, sverto procesas, e, kaip ta procedūra įvyks. Antras dalykas, ar EIB yra pasirengęs uh, kalbėti su žmonėmis vietoje. Žinote, Pasaulio bankas ten vietoje dirba. Yra svarstamas jau planas, bet aš galvoju, kad EIB įsitraukimas būtų itin svarbus, kadangi uh, daug yra svarbių klausimų. Pavyzdžiui, energijos tiekimo problema būtų um, vakarų Makedonijos regionui, sakykime, centraliniam šildymui užtikrinti reikės sistemų, reikės pinigų, mm, kadangi gamtinių dujų projektai, kaip jūs sakėte, užsibaigs iki 21 metų, tai ką reikės daryti? Reikės mm, iš nacionalinio biudžeto tada pinigų, kad būtų galima užbaigti projektus. Trečias klausimas būtų, mm, kaip būtų galima teikti ekspertų ekspertų pagalba, ar jūs dirbsite su regioninė vietos valdžia, ar jūs liksite tik tai nacionalių lygmenių ir teiksite pagalbą m, mm, tik tai nacionalinius strateginius planus rengiant ir tvirtinant. Ačiū. Madame la vice-présidente, je vous laisse répondre. Ačiū gerbiamą vicepirmininkę, dabar suteiksiu galimybę Jums atsakyti. Uh, thank you very much. Um, uh, yes, indeed, uh, there are many regions. Taip, uh, iš tikrųjų yra daug regionų, kurie yra priklausomi nuo akmens anglijas. Ir tiems regionams, kaip sakiau, svarbiausia turėti regioninę pertvarkos strategiją. Kaip būtent vykdyti tą pertvarką. Tai yra svarbiausias požiūris, žvelgiant iš apačios viršų. Pats regionas turėtų skurti strategiją ir esu tikra, kad komisija suteiks reikalingą pagalbą, kuriant tokią strategiją. Jeigu reikėtų, mūsų konsultacinė komanda, žinoma, galėtų taip pat padėti jūsų regionui. Mes teikiame konsultacijas ne tik centrinėms vyriausybėms, bet ir vietos valdžiai tokiuose regionuose. Ir džiaugiuosi galėtume pasakyti, kad šiandien su manimi čia yra kolegų ir iš patariamosios, patariamosios konsultacinio skyriaus ir mes galime pateikti jums papildomos informacijos, kaip veikia mūsų konsultacinė tarnyba, kad galėtume daugiau padėti teikiant konsultacijas. Dėl pačių ramščių jūs uždavėte klausimą apie svertą. Kaip minėjau, mes neturime jokio ryšio su pirmoju ramščiu. Turime tam tikrą vaidmenį antrajame ir trečiajame ramstėje. Antrajame ramstėje turėsime 1,8 milijardo iš komisijos gautą kaip garantiją. Su šia garantija ir mūsų pačių lėšomis galėsime mobilizuoti per sverto poveikį iki 45 milijardų eurų investicijų. <clears throat> Turime skirti, e, skirti savo dalį, tai yra 10-15 milijardų iš EIB, kad turėtų sukurtume tokį sverto poveikį. Pagal trečiąjį ramstį, kuris yra skirtas viešajam sektoriui, tai iš tikrųjų tai yra EIB priemonė kartu su subsidija Tai kuris tinkamas visiems sektoriams e, - energijos efektyvumui, transportui ir energetikai ir e, regioniam šildymui. Tai taikome dėgiant ir naujus sprendimus. Vienintelis svarbus dalykas, kurį reikia čia atminti, yra tai, kad turime remti tuos projektus, kurie negeneruoja pakankamai pajamų, jeigu būtų, jie būtų plėtojami savarankiškai. Jeigu projekto negalime plėtoti savarankiškai, nes nėra pakankamai generuojama lėšų, kad jį galima būtų finansuoti ir paprastam komerciniam bankui, mes galime skirti papildomą finansinę paramą tam, kad toks projektas būtų gyvybingas ir mm, veiksmingas galų galia pačiam regionui. Ačiū. Ačiū, Paskalė Rimau. Ačiū, ponė Pavlova. So einige Male ähm, Mitglieder der EIB e getroffen und habe, glaube ich, auch verstanden. Per pastarosius metus e, nemažai girdėjome apie EIB vaidmens svarbą Europai. Galbūt e, Samiausiais metais tas vaidmo pasikeis šiek tiek. Du klausimus noriu šiame kontekste užduoti. Vienas yra susijęs su investicijomis e, iš privataus sektoriaus. Pastarą savaitę gavome duomenų apie tai, kad nemažai e, privačių investicinių fondų orientuojasi į tvarias investicijas. E, e, kolega iš Žalių frakcijos minėjo apie Warreną Buffettą ir apie jos sprendimą nebeinvestuoti į su iškastinio kūro naudojimus susijusius projektus ir apie siekį investuoti tvariai Taigi noriu paklausti, kokį vaidmenį šiame procese galėtų atlikti Europos investicijų bankas, kuomet pinigai jau pasiūlomi rinkai ir investicijų forma turėtų būti nukreipiami į Europą ir jeigu investuotojas net ir e, tvariai nori investuoti, tai vis tiek nori e, sulaukti investicinės gražos. Tai ar e, investicijų, investicinis bankas galėtų pasiūlyti tą rentabilų investavimo būdą savo klientams. Jeigu atsirastų investuotojas, kuris norėtų investuoti Europos rinkoje, tai kokiu argumentu galėtume jam pasiūlyti tam, kad paskatintumėte investuoti Europą, investuoti į tam tikrus konkrečius projektus ir kokį, kokius argumentus galėtumėte pasiūlyti, kurie įtikintų investuotoją, jog ta investicija bus rentabili, kalbant apie sąžiningos pertvarkos mechanizmą arba fondą. Ta trečia ramstį, kurį minėjote, jis yra skirtas investuoti į e, arba padėti viešam sektoriu investuoti lėšas į prasmingus projektus. Viešas sektorius dažnai susiduria su tam tikra problema, kad privalo laikytis tam tikrų buhalterinių standartų, normų, vadinamoji SEC norma arba standartas yra taikomas, pagal, pagal kurį yra numatomas tam tikras prievalis įtraukti e, investicijų apimtis į e, e, tų metų, kuriais buvo konkrečiai vyktos investicijos apskaita. Anksčiau tvarka būdavo kitokia. Tik nedidelės savivaldybės. E, turi galimybę investicijas e, vykdyti, e, vadovaudamėsi šiuo reikalavimu ir nepakengdami savo e, biudžetui. Tai yra ne grimzdami į skolas. Kokiamis priemonėmis jūs nuomonė galėtume pakeisti tos griežtus buhalterinius reikalavimus? nes e, aš savo ruoštų norėčiau e, net ir vadovaujantis sek standartais padėti e, savivaldybėms vykdant didelio masto investicijas išlaikyti biudžetas subalansuotų. Uh, thank you very much. Uh, to be really honest, I don't have... Labai ačiū. Tiesą sakant, visų atsakymų pateikti šiandien negaliu, ypač apie, kalbant apie buhalterinius dalykus. Problemą žinau, bet atsakymo negaliu pateikti dabar. Turėčiau suderinti šį klausimą su mūsų tarnybomis ir pateikti šį konkretų profesionalų atsakymą vėliau. Aš esu linkusi atsakyti profesionaliai, kaip yra sudėtingi klausimai ir mano komanda parengs atsakymą, nes iš tikrųjų, kai kalbame apie viešasias e, valdžios institucijas, tai yra problemų dėl turto kompensavimo. Ir apie šį klausimą reikėtų dar atsakymą parengti. O dėl pagrindinių investuotojų ir investicijų tvarumo ir pelningumo, manau, kad čia yra EIB grupės vaidmuo, Europos investicijų fondo vaidmuo. Jo vaidmuo toks ir yra. Ir todėl mūsų kolegos taip sėkmingai ir dirba, nes EIB mes esame konservatyvesni, būtent sukūrėme EIF. Vėlgi turiu kolegų čia iš e, fondo ir jie detaliau galėtų pateikti informacijos apie tai. Bet tos priemonės ir investicijos, kurias siūlome, jos suteikia mums investuoti šiek tiek rizikingiau ir taip pat užtikrinti ir pelningumą, ir investicijų tvarumą nes be privačių investicijų mes niekada nepasiektume sėkmės. Būtent privatus investuotojai, kuriuos mes siekime pritraukti, mums iš tikrųjų jų reikia. E, ir tuo pat metu mes skirime apie trešdalį finansavimo iš EIB arba EIF, o likus lėšų dalis ateina iš privačių investuotojų, pagrindinių investuotojų. Mes kaip pagrindinis bankas, mes investuojame kartu ir dedame kokybės anspaudą ant tos investicijos. Mes teikiame paramą tiems investuotojams ir jie investuoja ir taip užtikrinamas investicijos tvarumas. Būtent daugiau mažiau taip ir veikia šis verslo modelis. Ir kaip sukūrėmės smerto efektas. Ir manau, kad mes dirbame sėkmingai tokiu būdu. Investavus 85 milijardus eurų mums pavyko pasiekti 460 milijardų eurų investicijų dydį. Toks mūsų kokybės anspaudas yra ir garantija ir užtikrina investicijų tvarumą. Ačiū. Merci beaucoup pour une dernière. Ačiū. Ačiū ir paskutinis Jan Albright. Ačiū. Turiu tris klausimus. Vienas iš tikrųjų politinis ir du techniniai. Labai malonu su jumis vėl susitikti. Politinis klausimas. Aš bandau suprasti, ką jūs turite galvoje kai sakote, kad EIB taps e, žaliuoju banku ar klimato banku, ką turite galvoje? Skamba gražiai, skamba madingai, bet ar tai reiškia, ką nors svarbaus keičiant struktūrą ir panašiai? Antras klausimas. Toks dalykas, kuris tampa vis e, karštesnė tema - taksonomija. Tai yra apibūdinti investicijas, kurie būtų orientuotos į klimato sritį. Tai vienas sudėtingiausių e, klausimų. Ar tai turi įtakos antrajam, trečiajam ramščiui, kaip parenkamos viešos ar privačios investicijos, kurios turėtų būti patvirtintos kaip orientuotos į klimatą. Ir trečias elementas. Aš įtartinai šiek tiek žiūriu į tai, nes praėjusią savaitę komisija pateikė pirmuosius skaičius e, konkrečioms valstybėms narėms. Kas manęs ypatingai nestebina yra tai, kad pinigų padalėjimas pirmajame ramstėjas minus kablelis 5. Aišku, jeigu bus tų pinigų, jeigu valstybės narės e, sutiks tuos pinigus skirti, jos bus paskirtos 27 valstybėms narėms pagal tuos skaičius galime vertinti antrajam ir trečiajam ramščiui. Gal galite aš kiek paaiškinti, kas to, ką reiškia tas vertimas? Tai yra, jeigu labai gerai dirbsi, gali siekti iki tam tikrą. Nes tie vertinimai gali turėti labai įdomų rezultatą. Aš žinau, kas už šitos slepiasi, nes mano šalyje, Lenkijoje, vyriausybė kalba apie 30 milijardų, skaitant įvertintas, tos, tos vertinamas lėšas. Iš tikrųjų, ką reiškia tas vertinimas pagal jūs, jūsų ramščius antrą ir trečią. Pirmąją ramstį aš suprantu, antrą ir trečią nežinau, ką politiškai tas vertinimas reiškia. Labai ačiū. Pone vicepirmininkė. Labai ačiū, pana Albrechtai, labai malonu su jumis vėl susitikti. Jūs iš tikrųjų teisus. Pirmiausia, turėčiau pasakyti ir labai sąžiningai turėčiau pasakyti, kad visi šie vertinimai e, yra vertinimai pagal geriausią scenarijų. Turime mobilizuoti visas pastangas, finansavimą, rinkas, viešai, privatai sektorius ir visas priemonės, įmanomas priemonės, kad pasiektume maksimalų efektą, turime mobilizuotis ir stengtis pasiekti visų tų tikslų. Nes tikslai yra plačio užmojo, e, Iš viena vertus turime jau prieinamas lėšas ir tas lėšas, kurias reikės mobilizuoti papildomai. turime panaudoti sverto e, efektą ir pritraukti lėšas. Ir tai yra, aišku, scenarius pagal geriausią, tai yra geriausias scenarius, bet turime daug dirbti, kad jo pasiektume. Iš tikrųjų, komisija pateikė skaičius ir vardijo šalis su konkrečiais procentais ir skaičiais. Kaip minėjau, e, dar šį dalyką reikia iš plėtoti, tai yra tik pasiūlymai, juos dar reikia aptarti komisijai, valstybės narėms ir aptarti ir su mumis. Jeigu šiuo metu e, žvelgsime į mūsų įstatus, tai mes neturime valstybių narių kvotų. Mes tokio požiūrio netaikome šiuo metu. Gali tai visa, viskas pasikeisti, bet mūsų valdyba turi spręsti, ar jie sutiks numatyti skirtingoms valstybėms narėms ar skirtingoms regionams tam, tikras, tam tikrus dydžius. Šiuo metu mes galime tik tai pritarti, rem, sutikti remti tam visas šalis ir rašytas sąraše, padėti joms remti, renkti projektus, kad jos galėtų pasiekti maksimumą. Galima teikti konsultacijas, padėti joms parengti galbūt netgi daugiau projektų negu reikia, kad turi, atsirastų pakankamai gerų, tinkamų finansuoti projek, projektų abiems ramšiams, ypač trečiajam, kad būtų pasiektas tikslas. Bet tik tai šiuo metu tik tai tie galime pasiūlymą, nes mes negalime taikyti kvotų. Jeigu valdyba nuspręstų priešingai, tai gal, žinome, mūsų pozicija gali pasikeisti mes esame lankstus. Jeigu priešingai nuspręstų valdybą, mes galime pritaikyti kvotas šalims. Čia valdybos reikalas. Dėl investicijų pat parinkimo kaip orientuotų į klimato kaitą. Taip. Tam, kad pasiektume tikslų 50 procentų investicijų skirti žaliai ekonomikai, na, klimatui. Taip, mes norime, kad mūsų investicijų dalis turėtų klimato komponentą. Bet e, gali būti skirtingi projektai, vieni 20 procentų turės, ar kiek daugiau, ar kiek mažiau. Galiausiai mes turime uh, apskaičiuosime viską, bet kiekvienas neprivalo turėti 50 procentų. Mes diferencijuosime. Priklausomai nuo sektoriaus ar nuo projekto. Dėl klausimo, ką praktikoje reiškia tas virtimas klimato bankų. Na, pirmiausia, tai reiškia, kaip viskas klauso nuo to, kaip mes rengiame savo veiklos planus ir biudžetus. Antra, kaip traktuosime struktūrinius pokyčius, skirdami dedikuotas komandas tam darbui, kurios koordinuos projektų vykdymų. Nes, aišku, norint tokio plataus užmojo tikslo pasiekimui reikia koordinavimo komandų konkrečių. Ir trečia, kaip jau minėjau, mes rengiame e, mūsų susidarimo e, Paryžiaus tikslams peržiūrą ir peržiūrime savo skolimo politiką, kad mūsų darbas atitiktų žaliai kursą ir mūsų plačius užmojus. Ačiū. Labai ačiū. Artėjame prie diskusijos pabaigos. Diskusija buvo labai išsamei įdomi. Manau, kad e, atsižvelgiant į tai, ką girdėjome, reikėtų prisiminti kelis asmenius e, Europos investicijų banko veiklos aspektus. EIB e buvo įsteigtas pasirašęs Romos sutartį ir jo tikslas yra siekti gyveninti ES siekius. Ir e, Europos investicijų banko valdymą užtikrina valstybės narės, kurios yra taip pat ir banko akcininkės. Mums, dirbantiems regionų plėtros komitete, labai svarbu užtikrinti, kad e, jūsų bankas ir toliau teiktų investicinės garantijas. Ir toliau siektų uh, gyveninti sąjungos politikos tikslus. Kitas pastebėjimas susijęs su klimato kaita. Iš anksto jau noriu paminėti, kad 2018 maždaug 30 procentų jūsų veiklos, tai yra 16 milijardų eurų buvo skirta kova su klimato kaita ir jūsų užsibrėžti tikslai didinti šias apimtis yra politiniai ir jie buvo apsvastyti taip pat ir Europos parlamento viduje, buvo priimti tinkami valstybių narių sprendimai ir tuos sprendimus Europos investicijų bankas įgyvendino, todėl įgyvendinant šios tikslus. Labai svarbu, kad Europos parlamentas ir regionų plėtros komitetas užsakingos anglos politiką galėtų kontroliuoti vykstančius procesus. Todėl aš prašau jūsų, kad visas įgyvendinamos priemonės galėtų būti tinkamai kontroliuojamos. Taip pat noriu priminti, kad savo komitete mes svarstame ir Junkerio planą, nemažai susirūpinimo buvo pareikšta dėl sanglaudos politikos ar šio plano poveikio. Sanglaudos politikai dėl geografinių, e, dėl geografinio pasiskirstimo atitinkamų reglamento nuostatų, todėl mums reikia dabar galimybės e, gauti iš Europos investicijų banko papildomos informacijos apie Junkerio fondo įgyvendinimą, strateginių investicijų fondo įgyvendinimą. Kadangi dabar mes visi orientuojamės į naują žalį kursą, taigi <clears throat> būtų gerai iš jūsų gauti daugiau informacijos apie tai, kaip buvo įgyvendinamas ir vertinimą iš jūsų gauti, kai buvo įgyvendinamas Junkerio investicijų planas. Noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote, už išsames diskusijas ir manau, kad artimiausiu metu vėl turėsime galimybę sustikti. Ačiū labai. Merci beaucoup. Nous passons au point euh, suivant de notre ordre du jour. Kitas darbo atvarkės klausimas. Žinote, kad 2019 gruodžio 11 dieną pirmininkų suiga patvirtino galimybę ekonomikos komitetui renkti prašymą. Savo iniciatyvą įvertinant ekonominės politikos koordinavimą 2020 m. ekonominės prognozes. Po to komitete buvo pakeistas prašymo pavadinimas ir jis dabar skamba taip. E, tvaraus ekonomikos augimo vertinimo prognozijas 2020 metų. 2019 m. gruodžio 19 d. koordinatoriai ekonomikos komitete taip pat nusprendė paprašyti pakeisti pranešimo savo iniciatyvą pavadinimą į Europinį semestrą, ekonomijos politikos koordinavimas, metinė strategija ir 2020 metų e, tvarus ekonomikos saugimas. <clears throat> Po to ekonomikos komitetas pasiuntė laišką parlamento pirmininkui, prašydamas jame pakeisti atitinkamai e, pavadinimą šio pranešimo reaguojant į komisijos komunikatą. Sausio 23 dieną 18 val. baigėsi pakeitimo teikimo terminas šiam pranešimui. Ir koordinatorė yra Frančiska Donata, dabar steiksiu jai žodį pristatyti šį pranešimą. Kalbėsiu itališkai. E, Dėkuoju Jums, ponia pirmininkė, ir visiems kolegoms e, už man patikėtą renkti šį pranešimą. Man tai yra didžiulė garbė. Noriu atsiprašyti visų kolegų, nes e, nedaug buvo skirta laiko teikti pakeitimų pasiūlymams. Tai yra susijęs su ekonomikos komiteto tinkamais pagėdavimas ir čia mes nieko negalėjome pakeisti. Pradėsiu nuo svarbiausių mano nuomonės projekto aspektų. Pirmiausiai noriu pastebėti, kad 2010 metų ekonomikos augimo prognozijos buvo sumažintos, ekonomikos visi ekspertai taip tvirtina ir komisija savo komunikate tą patį teigia. Todėl norėjau pabrėžti būtinybę imtis e, aktyvių ekonomikos augimo skatinimo veiksmų, kaip tą galėtume padaryti. E, atsižvelgiant, e, pirmiausiai remiant labiausiai atsilikusius regionus, tuos, kuriuose yra didžiausias nedarbo lygis ir didžiausių investicijų poreikį. Ir čia būtina pabrėžti viešojo sektoriaus investicijų svarbą, nes šios investicijos yra būtinos tam, kad e, tose regionuose, kuriuose išvystymo lygis e, mažesnis už e, vidurkį ES, paskatintume naujų ekonomikos šakų atsiradimą bei pasirūpintume jaunimo verslumo skatinimu. Pat savo nuomonėje atkreipiu dėmesį dar vieną aspektą susijusi su sąjungos politikos su svarba Europos Sąjungoje siekiant e, paremti tvarų ekonomikos saugimą valstybėse narėse Dar kartą noriu priminti, kad e, biudžete būtina tam numatyti pakankamą finansavimą, turiu minėjau, daugiametę finansinę programą, siekiant užtikrinti sąjungos politikos tikslų įgyvendinimą. Tačiau jau anksčiau minėjau, kad yra labai svarbu nepamiršti ir ekonomikos valdymo visoje ES ir ypač eurozonoje. Nes ekonomikos valdymas eurozonai yra ypatingai svarbus. Štikrinant tinkamą ekonomikos valdymą galima užkirsti kelią tam, kad mm, didžia dalis paramos nebūtų skirta toms šalims, kur ekonomika ir taip yra pakankamai stipri. Taigi ta prociklinė ekonomikos politika galėtų būti vykdoma, jeigu būtų vadovavimasi pernelik griežtais reikalavimais susijusiais su biudžeto politika. Jeigu jau būtų investuojamos lėšos viešojo sektoriaus lėšos, tai būtina užtikrinti tinkamą jų panaudojimą, įsisavinimą, siekiant sumažinti biudžeto deficitą. ir sustiprinti biudžeto drausmę. Žinoma, reikia užtikrinti galimybę mažinti biudžeto deficitą tose šalise, kurių biudžeto pajamos e, yra mažesnės. Tai yra taip pat labai svarbus aspektas, kurį reikia plėtoti ekonomikos valdymas ES. Turi būti stiprinamas siekiant mažinti skirtumus ir eurozonos viduje, tačiau ne tik eurozonos viduje. <clears throat> Čia būtina atsižvelgti į e, prekybos balanso skirtumus, nes kai kuriuose šalise egzistuoja didelis prekybos balans, balansų <laughs> perviršius ir jį reikia mažinti. Tačiau, žinoma, mes turime tinkamai pritaikyti ir e, numatytų sankcijų mechanizmą, nes e, jeigu šalis turinčios biudžeto deficitą dar bus verčiamos e, mažinti ir makroekonominį deficitą, taip elgtis nebus sąžininga jų atžvilgių, nes e, <clears throat> jos ir taip turės mažiau išteklių, kad galėtų skatinti savo gaminių eksportą. Taigi toks e, pasiūlymas nei logiškas, nei moksliškai pagristas, kalbant apie ekonomikos vystimosi tvarumą kuris nuolat minimas tiek kalbant apie ekonomiką, tiek apie aplinkosaugą. Čia, manau, reikia nepamiršti ir siekia užtikrinti e, socialinį tvarumą. Tinkam, siekiant tinkamai paskirstyti turtą ir didinti realiasius žmonių pajamas tą galima pasiekti didinant gamybos apimtis. Nes per pastarosius dešimtmečius jau pastebėjome tokią situaciją, kad e, tose šalise, kuriuose gamybos apimtis ir darbo našumas e, padidėjo, vis tiek kilo krizės, e, nes nebuvo didinami atlyginimai tuo pačiu metu. Mums reikia užtikrinti stabilų ekonomikos augimo, tam būtina investuoti mokslinius tyrimus, švietimą, profesinį mokymą, kvalifikacijos kelimą ir socialinės apsaugos sistemų stiprinimą. E, būtent e, tokie yra svarbiausi mano nuomonės projekto aspektai, svarbiausias nuostatas. E, dar turėsiu kai kurias iš jų pakeisti nepaisant to, kad pakeitimų tikimo terminas baigs pakankamai greitai. Svarbiausia pakeitimai, mano nuomonė, bus susijęs su sverto poveikiu, kuris yra numatytas įgyvendinant tvarios Europos kūrimo programą. Reikia tam skirti, šią programą skirti dalį ES biudžeto lėšų, tačiau jeigu neturėsime tinkamai veikiančios ekonomikos sistemos, siekiant pritraukti privataus sektoriaus investicijas, tai to sverto poveikio nepajusime, neužtikrinsime, o jis įmanomas tik tuo atveju, jeigu Europos centrinis bankas, Europos investicijų bankas imsis atitinkamų veiksmų ir iniciatyvų, tačiau e, tos iniciatyvos turi būti vykdomos e, jau e, užtikrinus tam tikras iš ankstinės sąlygas, sukūrus e, infrastruktūrą, pasitelkus kitas priemonės, kurių šiuo metu nėra. Ir būtent čia privalome pasiremti sanglaudos politiką teikdami atitinkamą paramą vietos valdžios institucijoms. Europos investicijų bankas jau pristatė tam tikrus skaičius. Strateginių investicijų fonde 500 milijardų buvo numatyta ir 65 milijardai 65 milijardų eurų vertės investicijų projektai jau yra patvirtinti, likusi pinigų dalis nėra panaudota dar. Komisijos narys Katainėnas tą pripažino, taigi galbūt ilgalaikė perspektyva būtų galima situaciją pakeisti, tačiau ekonomikos augimas nėra įmanomas, jeigu nebus jam sudarytos tinkamos iš ankstinės sąlygos. Taip pat jau buvo paminėta, kad būtent atkreipti dėmesį į paramą smulkiam verslui, kuris dažnai susiduria su finansavimo problemomis. Nepaisant to, kad e, jame e, yra sukūriama daugiausiai pridamosios vertės ES ekonomikoje ir dažnai dėl nepakankamo finansavimo mažos vietinės įmonės yra priverstos užsidaryti. Negalima leisti, kad tokiu būdu būtų naikinama ženklė ES ekonomikos dalis. Tokiu būdu dar labiau lėtinant ekonomikos augimą. Taigi baigdama, norėčiau Jūs paraginti, tie kolegas, tiek Europos komisiją, tiek ekonomikos komiteto narius vadovautis ES politikos principais, siekiant užtikrinti sanglaudą tarp atskirų regionų, skanti bedarbiavimą visais lygmenimis, e, socialinę įtraukti, konkurencingumą ir sažingesnį turto paskirstimą. Ačiū labai. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Dabar šešėliniai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 trumpiau neįprastai. Alap, hogy a bizottság. Jūsų nuomonės projekte yra ir naudingų minčių, tikrai verta jas apsvarstyti mūsų komitete. Esama svarbių pagristų minčių, pasiūlymų, elementų kuriems e, Europos liaudės partija neprieštarautų, tačiau e, mūsų nuomonė tos mintis arba nuostatos neturėtų būti įtraukiamos į šio, šios nuomonės tekstą, nes čia mūsų nuomonė e, savo poziciją turi pareikšti keli komiteto, mes turėtume susitelkti ties tais aspektais, kurie svarbus mūsų regionų plėtros komitetui. Dvi tokias temas norėčiau paminėti. E, nes, pavyzdžiui, prekybos e, klausimai yra svarbus, tačiau jie nepriskirimi mūsų komiteto įgaliojimus ryčiai neturėtų būti minimi šioje nuomonėje. Taip pat e, su darbuotojų sąlygomis susijusios nuostatos darbo užmokesčių, jų pajamų užtikrinimų. Taip, šis klausimas yra labai svarbus, tačiau tokia trumpoji nuomonė Nemanau, kad atitinkamos nuostatos turėtų būti minimos. Dar vienas aspektas e, susijęs su ponios Donato formuluotėmis e, šioje nuomonėje, kurios e, galbūt netgi dar griežčiau turėtų būti pristatomos. <clears throat> Tai yra nedarbo problema, nes e, šis rytis ir glaudžiai susijusi su regionų plėtra, su socialinė integracija, socialinės lygybės e, užtikrinimu ir siekiu padėti bedarbiams Europoje. Todėl nedarbo mažinimas čia yra labai svarbus, ypač ilgalaikio nedarbo apimčių mažinimas ir ypač kova su jaunimo nedarbu. Taip pat mes pritarėme ir nuostatoms susijusiams su kitais aspektais. Na, aš galbūt <clears throat> tapdamas vyresniu, e, vis pesimistiškiau vertinu situaciją, tačiau vis tik tai reikėtų daugiau dėmesio skirti biurokratinės naštos mažinimui, administracinės naštos mažinimui, ypač uh, siekiant išspręsti tas problemas, su kuriamis susiduria smulkusis verslas, nes būtent Jis e, yra atsakingas už e, didžiąją dalį mūsų ekonomikos. Dar noriu baigdamas pabrėžti tai, kas yra labai svarbu Europos liaudės partijai. Tai yra ta aplinkybė, kad regionų plėtros politika turbūt yra viena iš sėkmingiausių ES veiklos ir politikos sričių, kalbant apie investicijas, todėl e, būtina ES biudžete skirti daugiau dėmesio regionų plėtrai ir tokiu būdu e, rimčiau paskatinti ekonomikos augimą, tą vertėtų šią nuomonę labiau pabrėžti, vertinant e, Europinį žalį kursą ir e, su juo susijusius ekonominius pasiūlymus. Tas Europos žalėsis kursas yra tik trys žodžiai, tikrai nepadės mums įspręsti visų ekonomikos problemų, todėl mes turėtume vertinti bendrą Europos ekonomikos kontekstą, nepamiršti skaitmenizavimo. Ir 21 e, amžiaus technologijų dėgymo, būtent e, šias dvi sritis taip pat būtina paremti. Tokie būtų svarbiausi Europos liaudės partijos pastebėjimai dėl šios nuomonės, mes pateiksime tinkamus pasiūlymus dėl pakeitimų. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Argbervist, Renių frakcijos vardu. Yeah, you, be... Ačiū. Pirmininkė, aš irgi stengsiuosi kalbėti trumpai, mes išanalizavom kolegės parengtą nuomonę. Uh, Ačiū už jūsų darbą, Nato, ir mes taip pat teiksime pakeitimų dėl žaliųjų prioritetų, kas yra labai svarbu. Žalesis kursas, dėl kurio balsavo Europos parlamentas, numatys pakeitimų, kurie turės poveikio visai Europai, kaip kolegos sakė, visose sritise - sveikatos, socialinių, mm, švietimo, aplinkos sritise ir turime apsvarsyti tuos visus galimus pasikeitimus ir tikrai tinkamas požiūris yra labai svarbus. Mm, galim sakyti, kad yra lūžio momentas ES, mūsų visuomenėms, taigi mes turime mm, atsižvelgti į viską. Ačiū. Merci beaucoup, Vlad Botos. Ačiū, Vlad Botos. GUE frakcijos vardu, Martina Mitchell. Ne pas intervenir. Notre coleg... Mm, Nenorit pasakyti, tai kolega Voda. Foarte mult, domnule președinte. <clears throat> Mărturisesc că de... Ačiū, pirmininkė. Turiu prisipažinti, kad jau seniai nebuvau matęs tokios išsamei gerai parengtos nuomonės. E, tikrai apžvelgta labai daug momentų ir kaip panas Doič sako, galbūt kartais ir viršėm savo galiojimus, tačiau negalime ignoruoti esminių problemų ir būtina mm, visą tai surašyti, nes tikrai negalima kai kurių dalykų nustumti į šalį. Sanglaudos politika daro įtakos mūsų kasdieniam gyvenimui. Mes kalbame apie supaprasnimą, kad uh, Ir, ir apie tai aš e, girdžiu per visą laiką, kiek jau dirbo Europos parlamente, taigi per jau daugiau kaip šeši metai supaprastinimas leistų geriau panaudoti programas, e, nes iš tikrųjų mechanizmai labai sudėtingi ir MVI labai sudėtinga yra gauti finansavimą iš tų fondų. Nedarbas buvo paminėtas taip, iš tikrųjų. Uh, tas minima praktiškai kasmet, bet reikia turėti omenyje, kad yra kai kurių regionų, ypač rytų Europoje, kur jau nepakanka darbo jėgos ir ES projektams įgyventi taip pat. Taigi klausimas yra toks, ką daryti. Rumunija, Bulgarija, pažiūrėjau, kitos valstybės, kurios galbūt dabar galėtų pasinaudoti uh, Mm, didelėmis lėšomis iš ES fondų dabar nebeturi darbuotojų, kurių dėka galėtų tuos lėšas panaudoti tiek, tiek ir, ir regionų, ir vietos lygmenių. Ir dažnai iš tikrųjų žmonės išvyksta, išvyksta ir į kitus regionus ir nebelieka kam dirbti, tai turime turėti omenyje, kad tos darbo jėgos trūksta ir todėl reikia galvoti, kaip išlaikyti žmonės tuose regionuose, reikia ieškoti mechanizmų, kurie padėtų sugražinti tuos, kurie jau išvyko, kad būtų galima toliau plėtoti tas bendruomenės, nes kitų atveju. Uh, turėsime regionų, kuriuose nebus iš vis gyventojų ir bus labai sunku tuos gyventojus susigražinti ateityje. Ačiū, noriu padėkoti frakcijoms, kurios dalyvavo ir kurios nedalyvavo diskusijose. Ačiū už mm, pozicijas išsakytas poniai Donato, mūsų nuomonės rengėjai. Noriu priminti, kad terminas pateikti pakeitimus yra sausio 23, 18 valanda. Tokiu būdu e, baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą ir galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo, kuris yra labai svarbus. Tai yra pranešimas, kurį mes turime parengti dėl tarp institucinių dėrybų trišalio dialogo dėl bendrų nuostatų reglamento, sanglaudos e, fondo reglamento e, pagal e, parlamento darbo tvarkos taisyklės mes turime svarstyti, parengti pranešimą ir mes turime informaciją iš pirmininkaujančios valstybės, kaip vyksta dėrybos 2019 antrą semestrą, trišalis dialogas dėl bendrų nuostatų reglamento mm, buvo tęsiamas, įvyko trys susitikimai ankstesnėje kadencijoje, Rumunijai pirmininkaujant. Uh, E, po, ir dabar mm, Suomijai pirmininkaujant trys posėdžiai jau įvyko, ketvirtas įvyko uh, spalio ketvirtą, po to lapkričio 12, 6, 26 lapkričio ir 7 gruodžio 10 dieną. Lygiai grečiai, greta šio trišalio dialogo, buvo visai lėtechnių sutikimų bei neformalių e, susitikimų. Ir gruodžio 10 buvo suformuotas preliminarus bendras sutarimas su taryba dėl pirmo, antro ir penkto blokų. Koreperas taip pat patvirtino, kad yra bendras supratimas preliminariai pasiektas tą padarė gruodžio 18 dieną praeitais metais. Taigi šis preliminarus bendras sutarimas buvo paskelbtas su, pirmininkausios Suomijos iš karto po korepero posėdžio. Noriu taip pat priminti, dėl ko susitarė tai, kas, dėl ko yra susitarta, yra kol kas dar preliminarus tik tai susitarimas. Ir tol, kol nėra susitarta dėl visko, laikoma, kad mm, nėra susitarta dėl nieko. Bendrų nuostatų reglamentas yra pats sudėtingiausias reglamentas, dėl kurio mes esame dėrėsi, 112 straipsnių, 22 priedai, 125 puslapiai Tai yra RDF, Sanglodos fondas, prieglopšio migracijos fondas, saugum, vidaus saugumo fondas bei sienų priežiūros, sienų kontrolės priemonė. Uh, Tai yra trešdalis ES biudžeto. Iš esmės tai yra tikrai esminiai sprendimai. Ir turėjau galimybės dalyvauti visose šiuose trišalio dialogo sutikimuose. Noriu pasveikinti Andrieno Vakov. Mane e, Krelio, bendra pranešėjus, noriu padėkoti visiems už pasišventimą ir darbą. Uh, Aišku, dabar negalėsime leistis į visas detalės ir aptarti visus susitikimų momentus, tačiau bendra pranešėjai sugebėjo tikrai užsitikrinti gerų rezultatų, kurie leido mums pasidžiaugti pasiekimais. Aš e, suteiksiu žodį pranešėms ir jie detaliau papasakos, e, ko parlamentas pasiekė. Dabar dėl RDF. Pradėjome trišalio dialogo susitikimą šioje kadencijoje irgi. Ir gruodžio 12 įvyko e, vienas trišalio dialogo susitikimas. Uh, Diskusijos dėl RDF kol kas vyksta labai lietai, turint omenyje, kad dėl straipsnių darybinėje dėžutėje taryboje, ta, ta, taryba yra tikrai daug reglamento punktų ir taryba na, nenori judėti sparčiai dėl tų klausimų, mm, kiek tai pasistumėta į priekį, nors nedaug, bet aš noriu pasveikinti Andrėja Kozolino, mūsų pranešėjo darbą. Jis, aišku, irgi pristatys savo mm, informaciją dėl RDF. Du trišalio dialogo sutikimai, lakryčio 1 ir gruodžio 10 įvyko taip pat dėl DEREG fondo ir tikrai daug yra jau atlikta darbo, apie pusę jau įveikta, sakykime. Paskalę Rimo norėčiau irgi labai pasveikinti už, su didžiuliais pasiekimais. Taigi, dabar aš norėčiau pakviesti pranešėjus, pristatyti esamą situaciją, kas yra įveikta jau dėrybose, ką dar reikia padaryti, vertinant teisė, kur ne visą procesą. Ir Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad iš karto po šio posėdžio įvyks koordinatorių posėdis, taigi kai kurie klausimai bus aptariami ten ir aš siūlyčiau jų dabar neaptarinėti. Dabar mm, suteiksiu žodį ponui Novakovi, paskui poniai Kreli, kad būtų galima pristatyti bendrų nuostų reglamento um, diskusiją. Ačiū pirmininkė, labai dėkoju už jūsų malonių žodžius, vertinat mūsų atliktą darbą. Uh, dėl bendrų nuostatų reglamentų. Konstanca ir aš bendromis pastangomis kurias dėjome pastarosius dviejus metus, mes sugebėjome veikti apie pusę reglamento Suomijai pirmininkaujant ir iš ties tai buvo labai sudėtingas darbas dėl to, kad keitėsi požiūris į šios klausimus iš tarybos pusės. Uh, Bet visgi mums pavyko daug ko pasiekti. Žinau, kad dabartinės aplinkybės vertina daugiau finansinę programą ir tarybos poziciją, diktuoja mm, mūsų požiūrio pasikeitimą, kad, kad pasiūstumėm aišku signalą. Bet aš manau, kad mes galėtumėm tą padaryti e, visgi ne, nepaneigdami viso, visų dėrybinių pasiekimų. Ne, Ir, ir manau, kad tikrai daug ką galima padaryti ir techniniuose susitikimuose, kad būtų galima išspręsti techninius klausimus. Kitame tame tai, aišku, būtų labai naudinga trišalio dialogo susitikimams tolesniems. Bet jeigu e, visą tai, ko jau esame pasiekę, mes užbrauktumėm ir pradėtumėm nuo nulio, tai būtų tikrai klaida mano nuomonė. Aš manau, kad galima rasti būdą, kaip tęsti darbą toliau, galbūt ne taip pat, aišku, kaip vyko iki šiol, ne to pačiu tempu, bet aš manau, kad įmanoma tęsti ir toliau išlėto, aišku, laukiant, kaip formuosis tarybos pozicija dėl daugiametės finansinės programos, bet vėlgi pabrėžiant, kad nebūtų visas darybinis procesas uh, užbrauktas, numestas į šoną. Gerai, priminsiu, kad Turime šį klausimą darbo atvarkėje. E, tai yra formalus punktas tam, kad komitetui būtų pristatyta darybų padėtis. Ir galbūt galima šiek tiek e, pateikti detalių ir apie bendru, bendrus sutarimus dėl blokų 1, 2, 5, dėl kitų klausimų. Tai ši informacija bus pateikta už uždarų durų su tam tikrais e, dalyvaujančiais žmonėmis. Taigi dabar paliksime šal, nuo šalyje strateginius dalykus. Dabar žodį suteiksiu Konstancijai Karel, e, kad ji pristatytų savo požiūrį. Ačiū, pana pirmininkė. Manau, kad turėtume dar trumpai pristatyti mūsų priimtusius sprendimus, nes Žinau, kodėl toks aidas girdisi. Ar, ar viskas gerai jums? Gerai mane girdite? nes aš girdžiu tokį aidą ausyse. Mes norėjome, kad Suomija baigtų darybas dėl 1, 2 ir 5 blokų. Jie yra reikalingi regionams tam, kad e, būtų galima pradėti renkti veiklos programas tą užtikrinti nebuvo lengva, nes darybų metu kai kurios valstybės narės nenorėjo ateitie pasirašinėti partnerystės susitarimų, tai šiek tiek stebina, nes tie susitarimai per dabartinę daugiametę finansinę programą e, rengia tokias programas, mm, siekiant vykdyti veiksmingą, tikslingą sanglaudos politiką. Todėl mums parlamentui šis aspektas visuomet buvo vienas iš svarbiausių, vertinant jį taip pat ir tame kontekste, kad pasirašant tos partnerystės sustarimus ne tik ministerijų tarnautojai dalyvauja, tačiau taip pat vietos valybės atstovai, verslo atstovai, aplinkosauginių organizacijų, kitų asociacijų veikiančių regionuose atstovai, kurie dalyvauja atitinkamose diskusijose, tvirtinant atskirų regionų vystimosi kryptis, mums pavyko pasiekti kompromisą, kurio siekiama įgyvendinti strateginį paužiūrį. E, vis tik tai paliekant valstybėms narėms e, galimybę pasinaudoti vienu fondu arba tam tikrą vieną priemonę, tai yra supaprastinta tvarka parengti veiklos programą. Savo dideliam džiaugsmui galėjome pasiekti, jog būtų pritarta mūsų pasiūlymui dėl horizontaliųjų principų. Turbūt pamenate mūsų pakankamai energingas diskusijas dėl daugelio pakeitimų susijusius tam tikrais horizontaliosios politikos aspektais. Galiausiai koordinatoriai nusprendė visus šios pasiūlymus e, sutelkti į vieną vietą. Ir e, pirmininkančiai šaliai, tai šis pasiūlymas taip pat nelabai patiko, tačiau nepasintų sugebėjome savo pasiekti. Ir tos aspektus, kurie yra susijęs su klimato kaita, sugebėjome įtraukti pasiūlymą, nors valstybės narės to visiškai nenorėjo. Kalbant apie pirmąjį bloką, sugebėjome pasiekti susitarimą dėl Elgesio kodekso, kuris yra būtinas ir būtini tam tikri jo pakeitimai pritaikant prie naujo reglamento nuostatų. Čia mes sugebėjome pasiekti sustarimą tarp trijų institucijų teisės tarnybų, <clears throat> priimant tik tai nedidelio masto pakeitimus iš esmės ne keičiant teisėkuros procesą. Manau, kad tai regionams taip pat yra labai svarbus aspektas, kalbant apie techninę paramą. Sugebėjome pasiekti, kad būtų mūsų pasiūlyta pozicija dėl komisijos teikiamos techninės paramos, žinoma, turėjome uh, sustaikyti su tuo, kad valstybės narės taip pat tam tikrus pakeitimus galėtų vykdyti. Na, mums buvo labai svarbu išaiškinti klausimus susijusius su priežiūra ir kontrole su klausimu e, susijusiu su tam tikrų lengvatų numatymu valstybėms narėms bendrabiaujančiam su Europinė prokuratūra palyginti su tomis, kurios e, nėra linkusios bendradarbiauti. Čia pasiekėme kompromisinį susitarimą. Kalbant apie viešuosius pirkimus, e, pasiekėme nemažai svarbių kompromisinių susitarimų, kurie buvo svarbus e, visa, visoms trims institucijoms, tai ypač komisijai, Manau, kad sugebėjome pasiekti kompromisą, kuris tikrai nebuvo visiškai priimtinas nei vienai iš šalių. O tai reiškia, kad kompromisas iš tiesų yra geras, nes ne vienai šaliai nėra priimtinas šimtų procentų. Tačiau parlamentas, manau, kad pasiekė tikrai daugiausia, pavyzdžiui, dėl e, e, tam tikrų išimčių numatymas skroms valstybėms narėms susijusiams su elektroninės sanglaudos užtikrinimu. Ir aš e, būtent e, tokių išimčių nelabai galiu suprasti. Tačiau čia vis tik tai kalbame apie kompromisą ir nepaisant visų prognozių Gruodžio 10 dieną dėl to kompromiso susitarėme. Tai yra svarbus signalas, svarbus ženklas ir aš tikiuosi, kad dabar pirmininkavimą perėmusi Kroatija ras būdų dėrėtis toliau. Žinoma, ta darybo įga labai daug priklausys nuo e, tarybos pozicijos dėl daugiametės finansinės programos, tačiau ji išaiškės per timiausias savaitės, o regionų plėtros kontekste, manau, buvo žengtas labai svarbus žingsnis į priekį. Ačiū uždėmesi. Aš visiškai pritariu tavo nuomonėj. Manau, kad e, tas plenarus e, bendras požiūris yra kompromisas, kuris mažai ką turi bendro su toms įgaliojimais, kuriuos gavome iš Europos parlamento. Ir iš esmės e, principai, kuriuos iš, e, nusibrėžėme, yra patenkinti ir viskas pasiekta kompromiso dvasia. Dabar E, kroatų eilė, nes turime pasakyti, kad dėrybų dėšutė buvo labai blokuojantis veiksnys e, šiuose trialogose ir mes tikimės, kad tarybos pozicija keisis e, šio požiūriu, nes kitaip bus labai sunku eiti tolin. Taigi, dėkoju visiems, aš dabar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 Pamatysime, kaip toliau bus su RDF, kokia bus ir Kroatijos pozicija dėl esminių straipsnių šiuose darybose. Dėl šeštas straipsnis ypač svarbus. Dabar Paskalio Remon nebėra salėje dėl Interreg. Na, dėl Interreg pasiekta labai svarbios pažangos, ženklios pažangos, aptarta daug e, reglamento straipsnių, bet su Interreg esminė problema yra finansavimo problema ir aš manau, kad mums pavyks pasiekti e, sustarimą, e, to nori ir taryba, bet turime problemą dėl biudžeto klausimo. Ir apskritai Dauguma reglamentų nėra atsiejami dėl, nuo, nuo mūšio su taryba dėl DFP ir tai yra svarbus dalykas yra, <clears throat> ir tai yra bendra nuomonė tarp e, mūsų pranešėjų ir, ir biudžeto pranešėjų Ir mes turime eiti visur, viską daryti suderintai. Norėtume parengti kuo geresnį reglamentą. Nematome kol kas geriausio biudžeto. Kaip tam bebūtų, mūsų komitetas e, reaguoja į regionų reikalavimus. Tai yra svarbu ir bendrųjų nuostatų reglamente, kad e, regionai galėtų pasirenkti naują finansinę programą, kaip galima geriau ir kad būtų tai gaunama kaip galima daugiau lėšų. Na, ačiū visiems už paaiškinimus. Ir dabar nutraukėme mūsų pagrindinį posėdį. Noriu priminti, kad rytoj susitinkame ne 9 val. bet 9.30. Ir po to susitiksime su komisijos nare Ferrera 10 val. Dėkoju visiems ir prašau visų, kurie nedalyvauja koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės tyliai ir mes koordinatorių posėdį pratesime po 15 minučių. Pirmininkas dėkoja vertėjams už puikų darbą, kaip įprastai, labai ačiū. Ir per tvirtimas tęsis po 15 minučių per koordinatorių posėdį. Ačiū.